So, zuerst reden wir über. Labas rytas. Pakalbėsime apie direktyvą 2004-109 EB dėl informacijos apie emitentus, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, skaidrumo reikalavimų suderinimo ir komisijos direktyvos keitimo. Ar pranešėjas, ką nors norėtų pasakyti, tuomet iš karto ir balsuojame. Aštuntasis pakeitimo siūlymas, kas už? Susilaiko. Kas už? Prieš. Susilaiko. Pasuojame kortelėmis. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Dvidešimt penki prieš devyniolika už atmesta. Trečiasis pakeitimas, antrasis kompromisas. Už prieš atmesta. Ta pačia balsų dauguma. devintasis pakeitimas. Kas už? Prieš. Atmesta tą pačią balsų daugumą. Dešimtasis už. Prieš. Visą laiko atmesta. Vienuoliktas už. Prieš. Susilaiko atmesta. Dvyliktas už. Prieš susilaiko atmesta. Trečiasis kompromisas už, prieš, susilaiko atmesta. Tryliktasis pakeitimas už, prieš, susilaiko atmesta. Keturioliktasis už, prieš, susilaiko atmesta. Penkioliktasis už, prieš, susilaiko atmesta. Pirmasis kompromisas. Atmestam. Pirmasis pakeitimas už, prieš, susilaiko atmesta. Ketvirtasis už, prieš, susilaiko atmesta. Šeštasis už, prieš, susilaiko atmesta. Penktasis už, prieš, susilaiko, atmesta. Septintas už, prieš, susilaiko, atmesta. Balsuojame kortelėmis už visą dokumentą. Das ist auch noch nicht passiert. Mit 22. 25 prieš 22 už atmesta. Viskas prasideda nuo pirmo karto. 25 prieš, 22 už. Antrasis pranešimas. Tai yra Brantner pranešimas. E, Ai, matau, kad mūsų frakcija nurodė balsuoti už. tai dalykas nėra susijęs tiesiogiai su užsienio reikalais ir todėl aš nurodžiau, kad nereikėtų balsuoti balsavimo sąraše. Apskritai galvočiau, kad nereikėtų balsuoti už tai. Tai yra įprastinė procedūra, įprastinė reikalai. Gal galite paaiškinti, kodėl mes užsienio reikalų komitete turėtume apsiriboti kai kuriais dalykais, kadangi visa direktyva yra labai plati, kadangi čia yra kalbama apie atskaitomybę, jos skaidrumą įmonėse ir aš manyčiau, kad mes neturėtume lystis į detalės, kurios nesusijęs su užsienio reikalų politika. Taigi šitas, šita direktyva nėra tiesiogiai susijusi su užsienio reikalų komiteto veikla. Anyone uh, else to say something about it? Frau Karens, sind Sie? Kas dar galėtų ką nors pridurti? Karens. Ungurane. Ungurane. Yeah, Please could you explain your position to that? Uh, thank you, Mr. President. Ačiū, pirmininkė. Aš manau, kad čia nėra ko diskutuoti. Šios pakeitimus pasiūlė Uh, so Nuomonės referentai yra drąsiai. Referentai. Proceed with the vote. Thank you. Kadangi pas, pakeitimus pasiūlė autoriai, tai aš manyčiau reikėtų balsuoti. Kas už 30 pakeitimą? Už prieš Gal geriau balsuokime kortelėmis, kas už. Baigime balsuoti. 36 už 9 prieš. 31 atsiimtas, antrasis kompromisas. Kas už, prieš, sustaiko kortelėmis, tikrai ne. Baigiame. 27 prieš, 23 už atmestą. Ketvirtasis už, prieš. Ta pačia balsų dauguma atmesta. 32 už, prieš atmesta. 33 už, prieš priimtas. 34 už, prieš, atmesta. 35 už, prieš, susilaiko atmesta. 36 už, prieš, susilaiko atmesta. 37 už, prieš, susilaiko atmesta. 38 už, prieš, susilaiko priimta. 39.40 už prieš susilaiko atmesta. 41 už 41 už prieš laiko atmesta. 42 už prieš susilaiko priimta. Atrodo, kad daugiau balsavo už, vis dėlto balsuojama kortelėmis. Baigiame. Atmesta. 27 prieš, 23 už, 43 už, prieš, susilaiko priimta. Šek šeštas už, prieš, susilaiko atmesta. 44 už, prieš, kortelėmis balsuojame. Keturiasdešimt ketvirtas. Baigime. 27 už 23 prieš paimta. 45 balsuoti nereikia. 7 ir 46. Kas už? Prieš. Susilaiko atmesta. 47 su pakeitimu žodžiu. Už. Prieš. Susilaiko priimta. 48 atskrenta. 49 už. Prieš priimta. 50 atkrenta. 8 už. Prieš. Susilaiko atmesta. 51 už prieš. Pasitikrinam. Baigime. 27 už, 24 prieš. Trisdešimt antrasis naujasis. Dešimtas penkiasdešimt ketvirtas už prieš atmestą. 11 už, prieš, atmesta. 25, 55 už, prieš, atmesta. 12.56 už, prieš, laiko, atmesta. 13.57 už, prieš, laiko atmesta. 14.58 už, prieš, susilaiko, atmesta. 59 už, prieš, susilaiko, atmesta. 15 atsiimtas, 60 už, prieš, susilaiko, atmesta. 16, 61 už, prieš, atmesta. 62 už, prieš, susilaiko priimta. 17.64 už, prieš, susilaiko atmesta. 63 už, prieš, susilaiko balsuojimo kortelėmis. Baigiame. 29 prieš, 21 už, atmesta 65 už. Priimta 18 už, prieš, išlaikyta, atmesta 19 už, prieš, slaiko atmesta 66 už, prieš, susilaiko atmesta. 67 už, prieš, susilaiko at, priimta. 2068 už, prieš, susilaiko atmesta. 21 už, prieš, susilaiko atmesta. 69 už, prieš, susilaiko priimta. 70 už prieš laiko atmestą. Trečiasis kompromisas už prieš laiko priimta. 23 už prieš laiko priimta. Pirmasis kompromisas už prieš laiko atmesta. Pirmasis pakeitimas už, prieš laiko atmesta. 24 už, prieš. Dėl 24 balsuojame kortelėmis. Ne. Dėl pirmojo. Grįžtame prie pirmojo. Balsuojame kortelėmis dėl pirmojo. Baigiame. Atmesta vienu balsu. 24. Už. Prieš. Susilaiko atmesta. 25. Už. Prieš priimta. 26 už, prieš, susilaiko atmesta. 27 už, prieš, susilaiko atmesta. 28 už, prieš, susilaiko atmesta. Priimta. Trečiasis už, prieš, susilaiko, atmesta. 29 už, prieš, susilaiko, priimta. Kongureanu. Atsižvelgiant į balsavimo rezultatus, kurie atspindi mūsų E, grupės nuostatas, manyčiau, reikėtų balsuoti už. Atrodo, prieš balsavimą perspektyvas buvo kitokios, o dabar pasikeitė. Mes tikėjomės prieš balsavimą kitų e, darbo grupės dalyvių ir mes balsuotume prieš. Galbūt rengiant kompromisinius pasiūlymus reikėtų, ko gero, įdėti daugiau pastangų, negu buvo padėta iki šiol. Taigi elektroninis balsavimas dėl visų dokumentų. Baigiame. 27 už, 26 prieš. Pritarta pranešimui. Taigi labai solidus pagrindas. Ką iš čia sako? Herr Gala, machen Sie nicht solche Bemerkungen, auch das könnte Ihnen selbst mal passieren. Tikiuosi, kad daugiau tokių dalykų nepasitaikęs, o dabar Hušeko, Būsek, Rauček vis dėlto pavardė. Ar jis atvyko į salę, ar dar jisai vis dar su futbolininkais leidžia laiką. Kas už pirmąjį pakeitimą, kas prieš, susilaiko priimta ir baigėme balsuoti elektroniniu būdu, kortelėmis, baigti. Pasuojame. Baigime. Penkiasdešimt du už. Gentilini und Mirel. Džentelinį ir Mirel pasiūlymas. Dešimtasis.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 Meine Damen und Herren, ich äh, möchte die Sitzung erneut. Ponas ir ponai, norėčiau pratesti posėdį. Džiaugiuosi, kad su mumis šiandien yra e, džentelinė ir Demirel iš e, plėtros generalinio direktorato ir EIVT ir norime pasikeistis nuomonėmis dėl politinės padėties Serbijoje po rinkimų, parlamento savivaldos ir prezidento rinkimų tarptautiniai stebėtojai teigia, kad e, rinkimo aplinkybės buvo pakankamai skaidrios ir atviros, tačiau Galbūt reikėtų keisti padėti gerąją pusę e, susijusią su žiniasklaidos įtaka. E, prezidentas e, Nikoličius buvo susitikęs su Van Rompojumi ir komisijos nariu Fiule. Šalis teigia, kad susitikimas vyko pakankamai teigiamoje dvasioje. Prezidentas Nikoličius teigia, kad yra toliau pasirengęs vesti Serbija į Europos Sąjungą ir laikytis susitarimų tarp Belgrado ir Prištinos. Tai reiškia, kad šaliai bus suteikiamas kandidatės statusas. Man pranešė, kad stabilių asociacijų susitarimui pritarė visos ES valstybės narės išskyrus vieną Manau, kad e, Serbija puikiai supranta, jog jai svarbu integruotis į ES, tam būtina prielaida yra geri kaiminystės santykiai ir e, tai bus ta kartelė, e, pagal kurią bus matuojama tolesnė proceso pažanga ir vertinama. Užteiksiu žodį ponui Čentilį, po to ponui Mirel, kuris turi šiek tiek problemų su balsu, taigi žodis ponui Džentilinį dabar. Ačiū, pane pirmininkė, labai malonu su jumis susitikti. Labai gerai pradėti diskusiją. Noriu pirmiausia kreipti dėmesį, kad ES politika tiek Serbijos, tiek viso regiono atžvilgių yra labai aiški. Taryba e, pastarį mėnesį patvirtino išvadas ir Europos vadovų taryboje buvo daug kartų svarstamas Serbijos viso regiono klausimas, e, daug kartų balsuojama ir tai geriausiai parodo, šių klausimų svarbą mūsų darbo tvarkėje, mūsų diskusijose. Nu, Pieras galbūt daugiau galės papasakoti, tačiau mes e, stengiamės įgyveninti salonikų darbo tvarkę, kurią e, įtraukti visi klausimai išskyrus e, tvarkaraštį, išskyrus terminus, nes terminai priklauso nuo skirų valstybių pastangų, tačiau tai teigiamas signalas tiek Serbijai, tiek visam regionui. Atsižvelgiančios aplinkybės reikia paminėti regioninio bendarbiavimo klausimą, kuris buvo svarstytas santykius su kaimynais. Ir e, būtent e, šio klausimo svarstymas nulėmė, kad Serbijai būtų sutiktas kandidatės statusas. Grįžtant prie rinkimų, kadangi tokia yra mūsų diskusijos tema, tarptautinių stebėtojų išvados ir vertinimas e, jums yra žinomas, diskusijos dėl vyriausybės sudarimo dar tebe vyksta, sunku prognozuoti, kaip šios darybos baigsis, reikia dar šiek tiek laiko. Žinoma, būtų geriau, kad šios darybos baigtųsi kuo greičiau ir kad mes galėtume su nauja vyriausybė toliau svarstyti Serbijos europinę darbo atvarkę, tačiau reikia paminėti, kalbant apie rinkimų kampaniją, vieną aplinkybę. Dauguma politinių partijų narystės es klausimą vertina kaip labai svarbu. Du pagrindiniai politiniai blokai įtraukia į savo programą ES integracijos aspektus. Ir ta programa pakankamai aiški ir akivaizdi, tačiau kol kas yra sunku prognozuoti, kai baigsis e, darybos dėl vyriausybės sudarimo, ES aišku, jas negali keistis. Kaip minėjo Pons Brokas, Nikoličius čia lankėsi prieš savaitę ir uh, Tai buvo pirma galimybė aptarti ES Serbijos tarpusio santykius, diskusijos su ponė Ešton buvo pakankamai įdomi, vyko konstruktyvioje dvasioje. Prezidento žinia buvo tokia, kad Serbija tęs europinį integraciją Minėjau anksčiau, kad reikia dar nemažai pažangos kai kuriuose srityse. Kalbant apie dialogą, tai e, Nikoličius yra pasiryžęs laikytis prisimtų įsipareigojimų dialogą tęsti. E, kalbant apie tolesnius veiksmus po šių diskusijų apimančių regionų bendarbiavimą susitaikymą. Buvo pranešta, kad Serbija toliau ketina prisidėti prie pažangos ir stabilumo visame regione ir kad e, nepasitelks praeities e, retorikos. Robertas Cooperis e, lankysis Belgrade ir Prištinoje rytoj ir poryt ir bus iš naujo svarstamas susitarimas tarp Belgrado ir Prištinos ir jo įgyvendinimo aplinkybės. Manau, kad kol kas tiek turėčiau informacijos. Ačiū. Mr. Mirel. Ačiū, ponė Mirel, pasistengkite jūs taip pat. Ačiū. Pirmininkas, kaip sakė, man sunku kalbėti, nes turiu problemų su balsu, bet pasistengsiu. komisaras Fülleris buvo pakviestas e, dalyvauti prezidento inauguracijoje Belgrade prieš prezidento atvažiuojant čionai. Ir jis susitiko ir su prezidentu, ir su kitais e, vadovais, kurie tikriausiai rytoj suformuos vyriausybę ar bus e, vyriausybėje. Ir jis nusintė aiškę žinę apie santykius su Kosovu, nenoriu kartoti to, ką pasakė Fernandas. Kita žinia buvo dėl regioninio bendratarbiavimo ir susitaikymo regione, ypač po e, pono Nikolčiaus pareiškimų. Gegužės 15 dieną vyko SECP susitikimas Belgrade kur dabartis prezidentas pabrėžė tą, ką jisai sakė Bruselėje, kad jisai mm, dės pastangas dėl susitaikymo ir su regioninio, dėl regioninio bendradarbiavimo. Komisaras taip pat pasiuntė aiškių žinių, kurios buvo <coughs> išsakytos ir praeitos spalio pranešime. Tai pirmiausiai labai svarbi teisėjai tvarkos, teisėjai saugos sistemos reforma, kad e, teisėjai ir prokurorai e, nebūtų perskiriami iš naujo. Jūs taip pat kalbėjote apie tai, kad galima būtų pagerinti ir žiniasklaidos laisvę. Tai irgi viena iš tų žinių, kurią pasiuntėmėm antikorupcijos politiką. Čia reikia labai daug nuveikti Serbijoje. Ir dar viena svarbi žinia, kuri kuo toliau tuo svarbesnė tampa Serbijoje, tai būtent struktūrinių ir ekonominių reformų poreikis. Ekonominė padėtis nėra labai gera. Ehm jų valiuta dinaras susilpnėjo per paskutinės savaitės ir reikia e, rimtų ekonominių reformų Serbijoje. Taigi štai tos pagrindinės žinios, kurios buvo pasiūstos komisaro, buvo išreikštas pasirengimas padėti, steigti pagalbą, siekiant visų šių strateginių tikslų. Ačiū pirmininkė. Pirmininkas, dėkoju. Ponas Kukan. Delegation delegacijos pirmininkas. One has no voice, thank you, another has no you. microphone. Vienas negali, neprašneka, kitas mikrofono neįsijungia. Ačiū. Porą pastebėjimų, sako kalbėtojas. Puikiai pritariu abiem ponams. Serbijos padėtis regione, vieta regione yra labai svarbi, o mes esame suinteresuoti ke, e, tęsti plėtrą. Atsižvelgiant į šiuos du faktus, mes neturim kitos išeities, kaip bendradarbiauti su ponu Nikolič, demokratiškai išrinktų Serbijos prezidentu ir su vyriausybė, kuri bus suformuota po laisvų ir demokratiškų rinkimų. Manau, kad naują prezidentą ir naują vyriausybę turėtume vertinti pagal jų pareiškimus. Jie mm, nereikėtų demonizuoti prezidento Nikoli, kaip vyksta kai kuriuose e, ratuose, reikia jį įtraukti į bendradarbiavimą, į Serbijos integraciją. Labai svarbu pradėti dialogą tarp e, Belgrado ir Prištinos, tiksliau jį atnaujinti. Labai svarbu turėti aiškę viziją, ko mes tikimės iš šio dialogo ir kaip ateityje jį plėtosime, nes prezidentas Nikolič e, pareiškė, kad jis turėtų vadovauti dėryboms iš Serbijos pusės. To aš neįsivaizduoju. Taip pat man atrodo, kad bus be galo svarbu, kad visos Europos institucijos kalbėtų ta, to pačiu balsu ir siūstų tą pačią žinę. Per pastarąjį prezidento vizitą Romp, von Rumpui, Ešton ir Barozo kalbėjo kartu ir labai svarbu, kad būtų taip ir toliau. Kosovos, savai mes suprantama, bus labai svarbus klausimas, kaip ten vystysis padėtis. Dabar galima galbūt kalbėti apie nepripažinimą, bet normalizavimas į santykių tarp Serbijos ir Kosovo. Reikėtų apibriežti, kas, tas, kas ta normalizacija mano šalyje Po 60 metų po okupacijos tik prasidėjo ta normalizacija Slovakijoje. Taigi, ką mes turim galvoje sakydami, kalbėdami apie santykių normalizavimąsi? Galbūt tokie santykiai, kurie nekeltų grėsmės Vakarų Balkanų stabilumui, gal tai būtų normalizavimas. Bet būtų daug geriau žinoti konkretų turinį, ko mes konkrečiai tikimės, o ne tik tai filosofiškai kalbėti apie santykių kažkokį poslinkį. E, tų filosofijų, kurios nepakeistų realios padėties. Ačiū. Pirmininkas, ačiū. Tiksiu žodį ponui Šoflin ir prašau kalbėti tik po dvi minutės. Pone Šoflin, žodis Jums. Ačiū. Griežta disciplina, dvi minutės, bet ką padarysi, toks gyvenimas. Aš norėčiau sutikti su tuo, kad Nikoličius išrinktas demokratinių rinkimų metu, aš susitikau su juo lakučio mėnesį Belgrade ir supratau, kad jis rimtai e, reiškia savo nuomonę dėl ES narystės siekių. Tarptautinė žiniasklaida ne visiškai teisingai priėmė jo išrinkimą. Buvo išsakyta įvairiausių de deklaracijų, e, išspausinta pasisakymų, kuriais buvo teigiama, kad jis turi pateisinti savo išrinkimą. Aš manau, kad dauguma e, Serbijos gyventojų ne visiškai vieningai e, masto apie Serbijos siekį integruotis į Europos Sąjungą. Ekonominės problemos yra didelis, aukšto lygio nedarbas, jaunimo nedarbas siekia kartais 50 procentų priklausomai kaip e, skaičiuosime. Nereikėtų įsivaizduoti, kad kas nors yra mažesnis nacionalistas negu Nikoličiai. Aš manau, kad ir Tadžis, ir kiti yra panašus nacionalistai. Reikėtų neprisim, nepamiršti Miloševičių valdymo laikų. E, Serbijos e, e, bombardavimas išlieka žmonių atmintyje, tai yra didžiulį traumą visai visuomeniai. Tačiau, žinoma, reikia daug nuveikti, užtikrinant žiniasklaidos laisvę, jaunimo nedarbą mažinant. Taigi, labai svarbu užtikrinti E, nuomonių įvairovę. Aš net mešiau galimybės, kad dėrybų pabaigoje, sudarant vyriausybę, vis dėlto bus sudaryta plačios koalicijos vyriausybė. Ačiū. Ačiū už jūsų įvadinius žodžius. Serbija padarė demokratinį pasirinkimą, todėl reikia jį pripažinti Aš žinau, kad Serbija pasirinko ES integracijos kelią. kelią. Nikolič laimėjo nedidelę e, balsų daugumą ir dabar jis vaidins labai svarbu vaidmenį sudarant vyriausybę. Nereikia, žinot, demonizuoti prezidento Nikolič, jisai padarė savo e, e deklaracijas Viena iš jų kelia nerima, kadangi jisai nepripažįsta genocido ir tai yra žingsnis atgal. Be to Europos parlamento pirmininkas Martinas Šolcas Strasbūro plenarnės sesijos pradžioje išreiškė susirūpinimą savo kalboje. Serbijos e, prezidentas ir toliau turėtų tęsti savo pirmtako e, vaidmenį, siekiant susitaikymo, siekiant e, artintis prie ES. 44 partijos yra apskritai išrinktos ir todėl sudarant koalicinę vyriausybę reikia parodyti daug santūrumo ištverpės, mes ir kiekvienas turi imtis uh, atsakomybės. Labai svarbu sudaryti vyriausybę artimiausių metų, kad vyriausybė galėtų tęsti ES integracijos procesą ir vykdyti reformas. Dėl Kosovo aš pritariu kolegai Kukan, kad dialogas turi būti pradėtas artimiausių metų. Kalbant apie santykių normalizavimą, tai yra prioritetinis dalykas naujai vyriausybei Aš nepritariu nuomoniai, kad tai yra tam tikra sofistikuota filosofinė savoka, kai kalbama apie santykių normalizavimą. Viskas paaiškės vėliau. Tačiau toks požiūris yra palankesnis, naudingesnis ir Serbijai, ir tai nepripažintai valstybei. Labai svarbu išsaugoti savo gerą vardą, tęsti dialogą. Šiam procesui reikia reikšti paromą ir labai svarbu, kad Serbija užtikrintų Kosove gyvenančių serbų teises. Žinoma, Kosovo ir Serbijos susitarime reikėtų pagerinti serbų padėtį gyvenančių Kosovo teritorijoje. Mrs. Cornelison, please. Kornelison. Aš kalbėsiu trumpai, kadangi kolega išsakė iš esmės daug ką, ką aš norėjau paminėti. Aš norėčiau paklausti apie Nikoličį pastabas dėl atseit genocito nebuvimą. Ir taip Praėjusią savaitgalį aš laik, lankiausi Kosovo regione ir aš išgirdau iš ES pusės siūlymą įsiklausyti į situaciją, į... tačiau apskritai čia yra per daug retorikos, kalbant apie e, santykių tarp šių dviejų tarp Serbijos šio, šio regiono blogėjimo. Aš manyčiau, reikėtų išsiaiškinti, kaip atrodo šitas tendencijos ateičiai. Dėkuoju, kadangi Jelko Kačin pranešėjo dėl Serbijos nėra, aš norėčiau perteikti savo frakcijos e, poziciją. Iš pat pradžių mes e, Mm, reiškime paramą ir Serbijai, ir jos siekiams e, tapti ES nare artimiausių metų. Tačiau reikia pripažinti, kad nėra įgyvendinti tam tikri kriterijai. Atrodo, kad rinkimai yra vertinami kaip skaidrus ir sąžiningi ir todėl tam tikros abejonės jau buvo išsklaidytos dėl išrinktųjų asmenų, jų tų asmenybių, kokios jos bebūtų, mes turime su tuo rinkėjų pasirinkimu taikstytis. Ir, žinoma, prezidento pasisakymas, kad genocidas nebuvo vykdomas, buvo neteisingas žingsnis, mano manimu, labai svarbu kad reikia normalizuoti santykius tarp Serbijos ir Kosovo. Tačiau ne tik siekiant užtikrinti taiką stabilumą regione, bet atrodo, kad Šiaurės Kosovas tampa kriminal, e, nusikalstamos veiklos koncentracijos centru ir todėl nežinia, kaip gali įvykiai pasukti ateityje. Taigi reikia daryti didesnį spaudimą, siekiant, kad situacija iš esmės į greičiau keistusi vietoje. Vaigel. Aš manau, svarbiausias rinkimų Serbijoje rezultatas yra tas, kad Serbijos visuomenės konservatorių partijai buvo suteikta galimybė dalyvauti vyriausybės sudariumi ir imtis atsakomybės už europinę Serbijos ateitį. Taip vertinant rinkimus, manyčiau, Nikoličiaus išrinkimas nėra bloga naujiena. Mes neteisingai darytume, jeigu visus buvusiosius sumestume į, vis, į, tą, patį, į vieną e, krepšį, tadyčių ir kitus, kurie e, vadovavo vyriausybei anksčiau. Aš manau, kad tai yra gera galimybė Serbijai. Nikolič e, naujausi pasisakymai atspindi e, tai, kad jis buvo vietos politikas, neturi tarptautinės politikos patirties ir jis neturi politinių draugų ir bičiulių Europoje. Aš manau, kad vis dėlto Europos e, konservatoriai išreikš jam e, paramą, tokia parama jam yra reikalinga. Europos konservatoriai dažnai remia blogesnius negu Nikoličių. Yra tam tikrų jautrių klausimų, kai kalbame apie Nikoličio e, pozicijas, tai yra Kosovas ir Bosnija Hercegovina. Jo pasisakymai dėl se, se, Srebrenicos ir dėl Dodik taip pat nelabai priimtin, priimtinas buvo. Taigi reikėtų atsiminti, kad Serbijoje išlieka labai daug esminių ekonominių problemų, jos trukdo integruotis į Europos Sąjungą, tačiau Vojavodina e, reikia matyti bendram kontekste ir aš manau, kad e, Vojvodinos e, perspektyvos yra pakankamai geros. Jeigu pradėjome kalbėti apie blogiausius blogiausius dalykus, tai bet kuris geresnis dalykas jau yra pažanga. 90 procentų pasisakiusiųjų nuomonė man yra priimtina, tačiau diskusijos metu neturėtume pamiršti, kad ES taip pat oh, situacija nėra pati geriausia ES. Ir mūsų šalyje vyksta diskusijos, kurios man kelia nerimą. Nereikia rodyti pirštų į Nikoličių. Pažiūrėti reikia į Fidesz ir taip toliau ir taip toliau. Labai svarbu, kad Serbija ne tik turėtų stojimo galimybę, bet reikėtų pagalvoti, kaip šita visuomenė bus parengta e, reformoms, narys Europos Sąjungai. Ir vis dėlto reikia matyti šviesą tunelio gale, suprantant, kad reformas turėtume daryti ne taip, kaip mes įsivaizduojame, bet reikėtų matyti prieš akis tikslą, kuris išvestų iš tunelio nereikėtų e, ant pačių svarstyklių dėti visus politikus, jeigu aš prisimenu Berlusconį arba Samaras, kuris ruošė tiesiog e, kelią, kad nuverstų savo paties vyriausybę. Pastaruosius metus yra įvairiausių negerų dalykų ir mūsų valstybėse įvykę. Svarbu išreikšti pagalbą, teikti pagalbą e, Serbijai, kad ji galėtų pasirengti narystiai, tačiau viskam prireiks laiko. Dabar situacija yra labai sudėtinga. Prisiminkime ES, kuri susiformavo po Montan e, sąjungos. Prireikė daug laiko, tačiau taigi, reikia rodyti daugiau e, optimizmo ir suteikti daugiau laiko. Ačiū, ponui Tanokui, žodis, ačiū pirmininkė. Aš e, manau, kad Serbija dėl sprantamo priežasčių e, nelabai teigiamai vertins Europos e, ir JAF alijansus ir nenorės įstoti į NATO artimiausių metų, tačiau manau, kad prezidento Nikoličiaus Srebrenicos žudinių neigimas neprisidės prie taikos ir susitaikymo regione. Džordžas Šoplinas minėjo ekonomiką, jaunimo nedarbas, kuris siekia 15 procentų nėra didesnis nei Ispanijoje ir todėl tai yra panaši problema kaip ES. Man įdom, įdomus Serbijos santykiai su Jotkalnyje, apie kurią rengiu pranešimą. Atrodo, kad santykiai e, klostosi pakankamai sklandžiai, e, tačiau e, norėčiau išgirsti nuomonę ir vertinimą, ar Nikoličius tęs gerus santykius su Podgorisu dėl Kosovo. Manau, kad e, reikia svarstyti visas galimybės, taip pat ir Kosovo padalymą, nes priešingų atveju Europos mokesčių mokėtojai turės ilgai mokėti už šiandien sprendžiamą problemą. Buvo minėta, kad Šiaurės Kosove klesti organizuotas nusikalstamumas, kuris išplitęs visame regione. E, aš jau manau, kad laikui bėgant, jeigu nebus sprendžiama ši problema Šiaurės Kosove, ji taps dar problematiškesnė. Pone Landsbergi žodis. Noriu Noriu paklausti mūsų svečių dėl e, politinių aplinkybių Serbijoje. Ar esama ženklų, kad e, Serbija pamažu jau nebetampa Rusijos protektoratu. Vienas tokių ženklų buvo balsavimas jungtinėse tautose, kuomet uh, Rusija balsavo už kitą kandidatą, nebuvo susitarta. Dėl pirmininkavimo vidurio rytų Europos šalims, paremdama Serbijos kandidatą ir uh, taip užkirzdama kelią Lietuvos diplomatų žimti šias pareigas. Rusijos ir Serbijos alijansas per tą balsavimą buvo akivaizdus, taip kaip ir tuo metu, kai Miloševičius kariavo savo baisius karus. Ar yra kitų ženklų, kad šis alijansas stiprėja arba silpnėja? Ponai, tikulai žodis. Dalyvaudamas e, Serbijos rinkimų stebėjimo misijoje ir būdamas e, Kroatijos e, stebėtojų Europos parlamente, manau, kad Serbijos rinkėjai nebalsavo už buvus prezidentą Tadičių dėl to, kad nėra patenkinti jo užsienio politiką ir taip pat balsavo už jį, todėl, kad nenorėjo <clears throat> bloginti santykius su kaimynais. Daugiausiai rūpešių jiems kėlė vidaus problemos. ES turi laikyti duris atviras Serbijai ir kitoms regiono valstybėms, tačiau turėtų stengtis, kad per šios duris į ES nepatektų vaizduokliai. Reikia būti tarpininku, motivuoti vakarų Balkanuose, e, lygiai taip pat kaip per pastarosius 60 metų buvo motivuojama E, vakarų Europoje. Serbija turi e, atsisakyti nacionalistinės retorikos ir e, tai būtų geriausias rodiklis, kad padėtis Serbijoje keičiasi. Pone Gomes, kolegai, kolegos Kopa ir Chrysler, Dorfler tinkamai pristatė padėtį. Aš tik noriu pritarti pono Pikulas mintims, žinant, kaip ryštingai buvo Serbijos rinkėjai nusiteikę įveikti mūsų ekonomikos krizės padarinius. Noriu paklausti, kokiu veiksmingesniu priemonių gali imtis ES, kad suteiktų Serbijai ekonomikos socialinės rytyje daugiau paskatų prisijungti prie ES ir kaip ES e turėtų gerinti savo įvaizdį pilietinės visuomenės akise Kaip turėtume dirbti, kad Serbijos plėtinė visuomenė suvoktų, jog e, jai svarbu integruotis į Europos Sąjungą ir svarbu perimti e, teigiamą ES ekonominių sąsajų su Serbija poveikį bei jo pasinaudoti. Ačiū žodis ponui Džentilinį, po to ponui Mireliu. Ačiū. Porą punktų, kur labiausiai susijęs su mano sritimi. Pirmiausia, mūsų tikslas, ko mes siekiame. Kad aiškumas būtų praktinis, ne filosofinis. Kalbant apie Kosovą, mes siekiame funkcionuojančių santykių. Ne apie pripažinimą kalbam, apie santykius pažiūrėjus į pastarųjų mėnesių darbą, dialogus ir pasiektus susitarimus, kurie kai kurie įgyveninti, kai kurie ne. Ir galbūt nepatenkinti mes esam to, kaip vyksta įgyvendinimas, bet žiūrint bendrai situaciją, matome, kad svarbiausia, kad bendradarbiavimas eitų į priekį, kad padėtumėm žmonėm ir kad pašalintumėm barjerus. Taigi, Mūsų tikslas yra sukurti funkcionuojantį bendradarbiavimą, funkcionuojantis ryšius. Toks jau turėtų būti mūsų siekis. Regioninis bendradarbiavimas. Žinoma, labai svarbu. Dėl mm, pasisakymo dėl Srebrenicos mes iš pat pradžių labai aiškiai pareiškėme, <coughs> kokia mūsų pozicija, ką mes manome, kaip vertiname ir tikrai nenorėtume, kad būtų perrašinėjama istorija. Žinoma, labai svarbus, svarbu buvo iš karto sureaguoti ir aiškiai išsakyti savo poziciją. Dėl geopolitinio klausimo. Jau anksčiau sakiau, manau, ES yra prioritetas Serbijai. Kuo mūsų darbo atvarkė bus iškesnė, tuo bus iškesnė jų darbo atvarkė. Čia man nekyla jokių abejonių. Taigi, manau, tiek paliksiu atsakyti Pierui į kitus klausimus. Pirmininkas, ačiū. Žodis ponu Mirel. Pirmiausia, dėl pono Kopo Kornelsen pastebėjimų dėl pareiškimų dėl genocido Srebrenicoje. Per susitikimus Belgrade ir Briuselyje su ponu Nikoliučiu jis pasakė, kad jis buvo neteisingai suprastas, kad jo pasisakymai buvo paimti išimti iš konteksto, bet svarbiausia, kad iš pat pradžių ir Belgrade, ir čia, Briuselyje, E, su ponu Van Rompuoju, su ponu Pune Ešton, Barozo. Vis, visos institucijos per šios žmonės kalbėjo vienu balsu, kalbėjo apie regioninį bendradarbiavimą, apie susitaikymą, apie tai, kad reikia galvoti, ką sakai, pasverti žodžius. Labai svarbu, kad nuo pat pradžių buvo taip sureaguota. Ir tikrai pritariu ponui Kukan kad mm, prezidentas bus vertinamas pagal tai, ką jis nuveiks. Bet taip pat pritariu ir kitam kolegai, kuris sakė, kad jisai nuėjo ilgą kelią, prezidentas nuėjo ilgą kelią partijoje ir taip toliau. Ir vien tai, kad jis per savo inauguraciją ir čia, Bruselėje, per spaudos konferenciją aiškiai išreiškė norą uh, kad Serbija stotų į ES, kad plėtotų ryšius, tai yra labai svarbu. Jis tai pareiškia iškart po išrinkimo. Ponas Tanekas klausė apie ryšių su Juotkalnyje. Nemanau, kad yra pagrindo galvoti, jog bus problemų, tuo labiau, kad Juotkalnyjos prezidentas buvo vienas iš nedaugelio, kuris dalyvavo pono Nikoličiaus inauguracijoje birželio 11 dieną. E, tie pastebėjimai dėl rinkiminės kampanijos. Pone Gomes ir kiti kalbėjo, kad piliečiai balsavo ne dėl Kosovo ar užsienio reikalų politikos, bet pirmiausia, jie galvojo apie nedarbą, kuris labai stipriai e, padidėjo. Tai iš tikrųjų balsavo dėl duonos, dėl kasdienės duonos. kaip padėti dabar Serbijai. Mes e, nurodėme ir tikriausiai komisaras su jumis diskutavo apie tai, taigi mes nurodėme, kad Serbijoje turi būti vykdomos reformos dėl konkurencijos, dėl to, kad būtų galima sumažinti monopoliją, e, galimybę kelti kainas, dėl skaidrios privatizacijos, dėl žiniasklaidos reformos ir taip toliau. Taigi taip mes norime teikti pagalbą, bet mes turime ir lūkesčių, mes tikimės noro imtis šių rimtų reformų, nes tik ėmusis tokių reformų galime išspręsti sudėtingą ekonominę situaciją. Parlamentas tikriausiai puikiai žino, kad viso regiono, visam regionui būtų naudinga, e, taip pat ir Europai, e, jeigu Serbija siektų narystės tikslų, tai būtų naudinga ir stabilumui, ir taikai regione. Pirmininkas, ačiū. Dėkoju ponui Gentilinį, ponui Mirel, dėkoju kolegoms. E, Kita klausimą svarstysime 10.30, kai ateis atitinkamas asmuo, su kuriuo vyks šitas posėdis. Dabar trumpa pertrauka. So, colleagues, we can uh, continue our work with the next uh, point of our order, exchange of view on the state of play of the... Kitasis mūsų darbo tvarės klausimas, keitimasis nuomonės dėl tarptautinio baudžiamo teismo veiklos Libijoje padėties. Evelija Svak Goldman, vyriausiojo prokuroro tarnybos yra atstovė jungtinių tautų saugumo tarybos rezoliucijoje 917 buvo įsteigtas e, būtent tarptautinis baudžiamasis teismas, tačiau Libijos Libija nepripažįsta EU framework agreement. Romos e, statuto, kuris apskritai yra dėrybinis pagrindas po pilietinio karo. Paskutinėje Junktinių tautų saugumo tarybos rezoliucijoje išreikšta tas susirūpinimas dėl to, kad ir toliau vyksta kankinimai, kad ir vyksta persekiojimai ir taip pat baudžiami e, E, piliečiai ir kad yra pažeidžiamos žmogaus teisės ir toliau. Kadafi ir Abdullah al-Sanusi e, yra e, paskelbti persikimais asmenimis ir Libija taip pat nusprendė juos persikioti baudžiamąją tvarką, tačiau Tarptautinis bažymasis teismas e, imasi tyrimo e, prieš juos ir Tarptautinio baudžiamo teismo veiklos nepripažinimas reiškia, kad yra pasisakoma prieš e, teismo veiklą ir taip pat yra pažeidžiamas diplomatinio korpuso e, neliečiamumas. Labai svarbu užtikrinti galimybę įkaliniams asmentims bendrauti su savo šeimomis ir artimaisiais. Aš dabar norėčiau paprašyti, kad Svak Goldman e, papasakotų apie dabartinę padėtį susijusią su tarptautinio baudžiamo teismo Libijai veikla. Tikuoju už galimybę šiandien atvykti pas Jūs ir pasidalinti minimis apie situaciją Libijoje. Tai puikiai proga mums visiems ir aš norėčiau pasakyti, kad aš norėčiau padėkoti už labai e, konkrečią parlamento paramą tarptautiniam baudžiamam teismui. Ypač turėdami uh, galvoti apie, galvodami apie naują žmogaus teisų padėties e, vertinimo ataskaitą, turėtume prisiminti, kad e, reikėtų e, ir toliau skatinti to kodekso įgyvendinimą, kuris numato bendradarbiavimą su taptiniu baudžiamojo teismu. Žinoma, kad E, neužtikrinama įkalinims asmenims galimybė bendrauti su artimaisiais. Taip pat labai svarbu, kad būtų laikomasi nebaudžiamumo e, principo tol, kol neįrodyta yra kalti. Ir taip pat labai svarbu, kad būtų laikomasi susitarimų su kitomis valstybėmis ir kad būtų įgyvenimas susitarimų nuostatos. Taip pat mums yra malonu, kad buvo pabrėžiama būtinybė finansuoti teismo veiklą. Gruodžio mėnesį susitikę su suinteresuomis žmonėmis mes išreiškėme šitą nuomonę dėl būtinybės finansuoti teismo veiklą, kad jis galėtų įgyvendinti savo uh, mandatą. Ir žinoma, aš dėkoju už patikvietimą atvykti, susitikti su jumis. Dabar aš norėčiau papasakoti apie situaciją Libijoje ir po to atsakysiu į klausimus. Jūs, kolega, pastebėjote, kad saugumo taryba vasario mėnesį 2011 metais priėmė rezoliuciją dėl situacijos Libijoje. E, tas sutarimas, vieninga nuomonė yra labai svarbi, kadangi ji leidžia stiprinti bendradarbiavimą ir galima, leidžia pereiti nuo laikino vertinimo proceso prie konkrečių veiksmų ir pradėti nagrinėti pilnas teismo bylas. Mes jau pradėjome nagrinėjime pirmąją bylą dėl dviejų asmenų. Tai yra dėl Kaddafi aplinkos dviejų žvalgybos e, agentų. Taip pat e, jiems jie yra kaltinami, kad jie tiesiog tikslingai persekioja ir žudė e, žmonės, tačiau žinoma reikia pripažinti, kad ne visi nusikaltimai buvo padaryti, e, gali būti mūsų dėmesio centre. Mes numatėme tam tikrą e, laiko ribą. Nuo vasario 15 iki 18 dienų tame laikotarpyje buvo nužudyta daug žmonių ir mes pradėjome tirti būtent su tuo laikotarpiu susijęsias bylas. 27 birželio buvo išleistas arešto orderis siekiant suimti įtariamuosius po arabų pavasario 2011 metais Libijos vyriausybė pradėjo įgyvendinti tam tikrą politikos planą nukreiptą prieš disidentus, buvo taikomos įvairiausios spaudimo priemonės, uždrausta dalyvauti demonstracijose ir, ir buvo organizuojami išpoliai prieš mm, visuomenę. Po to, jūs žinote, Sintan buvo areštuotas Alsi ir buvo pasakyta mūsų teismui, kad labai malonu, kad jūs pradėjote veiklos, tačiau laikydamas į Romos statuto mes tirsime šitas nusikaltimus patys, kadangi jie atseit pagal statutą turi vadovautis nacionalinėmis procedūromis ir žinoma, mes turime laikytis to papildomumo principu, jeigu nacionalinės procedūros yra vykdomas, tyrimai vykdomi, tai mes turime tiesiog e, sutikti su tokia jų teismų veikla. Taigi Libijos e, vyriausybė labai griežtai laikėsi statuto nuostatų ir sakė, kad e, vyriausias prokuroras pradėjo tyrimą, SAIF nusikaltimo tyrimą e, po įvykių, kurie, dėl nusikaltimų, kurie prasidėjo 2011 metų pavasarį. Mes iš esmės tyrime tuos pačius nusikaltimus, tačiau mes atlikome papildomą tyrimą, siekdami išsiaiškinti, ar tas pats asmuo yra įtariamas dėl tų pačių nusikaltimų. Mes, jeigu mes tyrime tuos pačius nusikaltimus, tai mes reikalavome iš Libijos, kad mums būtų leidžiama daryti tai savo ruoštų, kad būtų atsižvelgiama į statuto nuostatos. Pavyzdžiui, Sudanas sako, kad jis nesutinka su niekuo, O Libija sako, kad mes sutinkame su statutu ir vadovaujasi saugumo tarybos atitinkama rezoliucija. Tačiau dabar teisėjai turėtų apskritai apsispręsti, ar jie e, vykdys nuoseklų tyrimą Said, sakoma, yra laikomas tinkomomis sąlygomis, jisai gauna tinkamą maistą ir taip toliau. Mes paprašėme, kad būtų galima susipažinti su visomis aplinkybėmis, su medžiaga ir O dabar, žinoma, teisėjai turėtų labai atidžiai išanalizuoti, kokie yra kaltinimai pateikiami. Norėčiau paaiškinti, kai mes kalbame apie galimybę susipažinti su sistemos veikla, tai nereiškia, kad mes domės visa teismų sistema. Mums rūpi konkreti byla dažniausiai. Asonusi Mauritanijoje buvo areštuotas, tai yra kitoje teritorijoje ir e, Prancūzija paprašė, kad e, jam būtų sudaryta galimybė išvykti, paprašė ekstradicijos Al-Sanusi is quite ill, so there's been no, no movement uh, so far, but this is again an issue. Taigi čia yra Mauritanijos um, vyriausybės atstovai turėtų apsispręsti, kaip bus atsižvelgiama į šitą prašymą. Kita byla yra susijusi su nusikaltimais tarp lyčių Mes norė, renkame dabar įrodymus e, ir siekime surinkti įrodymą medžiamą dėl trijų gydytojų. Be to yra, yra ir kitokių įtariamųjų, kurie yra e, ne režimo veiklos sferoje šių metų kovo mėnesį komisija yra parengusi ataskaitą apie visus nusikaltimus padarytus Libijoje. Kalbant apie žmogaus teisų pažeidimus, reikėtų pasakyti, kad mes turime libotus įgaliojimus ir mes turime tirti bylą susijusią su genocidu ir nusikaltimais prieš žmoniją. Daug E, įkalintųjų asmenų yra, yra e, kaltinami kankinimu ir kitais žiauriais nusikaltimais. Mes atsižvelgėme ir į tai, kas yra rašoma ataskaitoje apie NATO veiksmus Libijoje. NATO vykdė E, tikslinės e, e, atakas. We've taken note of that. We have been looking into these five incidents to try and gather additional information to determine whether or not. Mes gavome um, informacijos, kad atseit per 26 tūkstančius įvairiausių operacijų žuvo uh, penki civiliai gyventojai. <coughs> Mūsų mes vadovaujamės Junktinių tautų saugumo tarybos 1970 rezoliucija ir 73 rezoliucija ir mes tyrėme bylas tik tai susijusios su galimu genocidu. Libijos vyriausybė puikiai supranta, kad šitie kaltinimai yra labai svarbus, ji turi tirti juos Ji yra prieimusi atitinkamą tokių bylumo, bylų tyrimo planą. Labai svarbu, kad būtų atsiskaitoma už šių tyrimų e, procesus. Taip pat reikėtų aiš, iš, išaiškinti, ar tyrimas e, tam tikrų įkalintų asmenų atvel turėtų būti tęsiamas ar sustabdomas. Labai svarbu, kad būtų kreipiamas ypatingas dėmesys e, į kaltinimus dėl kankinimo. Ir Libija turėtų vadovautis išsamių, aiškių veiksmų planu. Be to, prokuroras turėtų imtis iniciatyvos išsiaiškinti didžiausius nusikaltimus, o po to turėtų būti pristatomos kitos priemonės, laikinų veiksmų planas arba programa. Ir mes, žinoma, bandome e, e, atsiliepti į visus šitos lūkesčius ir skatiname savo kolegas imtis konkrečios veiklos tiek būtų bendros informacijos apie Libiją. Mes norėtume padėkoti Jums už pagalbą siekiant išlaisvinti tuos asmenys, kurie yra e, įkalinti be įrodymų, kalties įrodymų ir mes tikimės, kad pavyks juos išlaisvinti su jūsų parama. Taigi dėkuoju dar kartą už galimybę pasikalbėti su jumis. Uh, ačiū už uh, jūsų pristatytą padėties santrauką. Dabar pradėsime klausimų atsakymų ratą. Pone Gomiš pirmoji. Paklaus, ačiū, aš ką tik lankiausi Libijoje ir esu viena iš uh, tų parlamento narių, kurie palankiai vertina Tartautinio baudžiamo teismo veiklą. Dėkoju už suteiktą informaciją. Jūs patvirtinote, kad Libijos valdžia pasirengusi bendradarbiauti su TBT, teikdama pirmenybę ne tik svarbiausiams byloms, tačiau taip pat būtinas įžvelgti ir į su, suimtų asmenų padėtį. Reikia pripažinti, kad e, Libijos valstybė yra nevai, neveiksni, toks yra Kadafio palikimas ir ypač e, teismų sistema yra neveiksni. Todėl e, teismų sistemai yra labai naudinga bendradarbiauti su TBT tarptautinė bendruomenė, todėl ES šioje srityje turėtų sustiprinti savo bendradarbiavimą su Libijos valdžia. Dabar gyvename sudėtingų laikotarpių, žinome, kad e, pereinamosios laikinosios valdžios struktūros besirengiant rinkimams yra silpnos ir jos po rinkimų e, nustos e, veikusios. Šiuo kalbant apie teismų sistemą, reikia kalbėti ir apie tai, kad Libijoje nėra tikros kariuomenės ar policijos ir vienintelis e, saugumo aparatas, kuris veikia, tai yra vietos milicijos grupuotės ir zinta grupuotė sukarinta ar milicijos grupuotė yra labai svarbi. Ši grupuotė buvo atsakinga už Kadafio išvarimą iš Tripolio paskutiniojų revoliucijos etapu. Ši grupuotė kontroliuoja Tripolio oro uostą ir perdoda sulaikytus asmenys tarptautinėms institucijoms ir po to, kai e, Ši milicija pastraukė iš oro uosto, saugumo padėtis tenai pablogėjo, todėl jie buvo paprašyti grįžti. Aš uh, kėliau TBT klausimą sustikdamas su visais uh, asmenimis, su kuriais kalbėjausi, su politiniais uh, kontaktiniais asmenimis, su žurnalistais, nes mano viešnagės metu buvo surinktas atitinkamas susitikimas, aš daviau viešą interviu, todėl laikiausi ir pasitelkiau diplomatinės formuluotės, nes reikia viską daryti diplomatiniu keliu. Žinoma, Libijos valdžios atstovai yra gerbtini Jie taip pat puikiai žino, kad Europoje kitose valstybėse per offshore'nės įmonės ar offshore'nės bankus saugoma labai daug e, buvusio Libijos diktatoriaus Kadafio lėšų ir e, Saif al-Islamas per savo parankinius norėtų šiomis lėšomis pasinaudoti rengdamas samokslą prieš naują Libijos valdžią. Ir TBT e, pareigūnai turėtų į tai taip pat atkreipti savo dėmesį ir kadangi turiu kalbėti diplomatiškai, nes suprantu, kad kalbu viešai, e, paminėdama, kad abi šalis galbūt nepakankamai atsižvelgia į vieną kitos problemas, nebuvo atsižvelgta į pakankamai jautrę taip pat ir e, Zaifa milicijos grupuotės, e, sukarintos grupuotės vaidmenį sulaikant Saifą al-Islamą. Po to buvo paskelbtas atitinkamas pareiškimas, kuriame minimi galimi nesusipratimai. E, dėl kurių buvo labai pakengta Libijos įvaizdžiui, išplatinus atitinkamus žiniasklaidos pranešimus ir Libija to blogo įvaizdžio tikrai nenusipelnė, nes per pastarį laikotarpį buvo padaryta šalia didelė pažanga. Aišku, žiniasklaida daugiausiai dėmesio skiria blogoms žinioms, pamiršdama gerasios, kurių tikrai yra nemažai. Tačiau Libijos valdžia pati buvo suinteresuota spręsti tą diplomatinį nesusipratimą su vykusiu su TBT. Ir manau, kad Libijai būtų labai svarbu surenkti e, buvusių aukščiausio rango režimo pareigūnų, ypač Saifo al-Islamo, tinkamą teismą. Tai būtų labai svarbu, siekiant užsitikrinti tarptautinę paramą Libijoje vykstantiems teismo procesams ir TBT parama būtų ypač svarbi, bandant užtikrinti šių bylų nagrinėjimo teisėtumą. Taigi noriu pabrėžti, kad TBT veikla siekiant paspartinti tyrimus susijusius su nusikaltimais lyties pagrindų e, privartavimų atvejus tiek vyrų, tiek moterų atžvilgių Mizratoje. Būtų naudinga patiems Libijos gyventojams, nes šios šalies visuomenė yra labai jautri šio klausimu ir yra labai konservatyviai nusiteikusi. Šių bylų tyrimui pritarė taip pat didelė dalis Libijos gyventojų ir taip pat bendradarbiavimai su tibetiečių šioje srityje. Noriu paklausti, kokiu veiksmu TBT imasi siekiant paspartinti Zanuso bylą, kuris yra Mauritanijos suimtas, darant atitinkamą spaudimą, tačiau taip pat kokiu veiksmu įmamas Albalgadė ir Musakuso atžvilgių. Šie asmenys bendradarbiavo su Europos žvalgybos tarnybomis ir mm, dalyvavo slaptųjų CŽV skrydžių ir asmenų perdavimų veiksmuose. Kiek žinau, mūsų akusa e, šiuo metu gyvena Saudo Arabijoje, kodėl niekas nedaro šiai šaliai spaudimo dėl jo išdavimo. Galiausiai turiu pasakyti, kad ES turi imtis aktyvesnių veiksmų reformuojant teismų sistemą ir aš manau, kad parengsiu atitinkamus pasiūlymus, kuriuos artimiausių laikų jums pristatysiu ir išplatinsiu. Pirmininkas, ačiū už jūsų pateiktą informaciją, pristatytą požiūrį. Dabar norėčiau suteikti žodį ponui savo Frankai LP frakcijos koordinatoriui. Ačiū pirmininkė, norėčiau pasveikinti Tarptautinio baudžiamojo teismo atstovus. Šis parlamentas yra įsipirkęs įpareigojęs bendradarbiauti su tarptautiniu baudžiamoju teismu ir palaikant, teikiant politinę paramą ir įgyvendinant ar įtraukiant e, sprendimus ir tezes į susitarimus, dėl kurių e, derasi ES. Libija yra vienas iš mūsų prioritetų. Manau, labai sunku atsitraukti nuo tos situacijos, kuri dabar susiklostė Libijoje. Kaip žinote, Europos parlamentas ir visos ES institucijos e, yra įsipareigojusios remti pereimo procesą ir mūsų parlamento nariai e, vyko apsilankyti Libijoje ir Libijos misas pirmininkas pas mus lankėsi. Bet kaip ponia Gome sakė, reikia dar daug nuveikti saugumo, organizavimo srityje, e, valstybės institucijų struktūros srityje. Visi žinome, kas vyksta e, Libijoje šiuo metu ir akivaizdu, kad uh, dabar yra tam tikras išbandymas teisėjai saugai. Ir turime suprasti, kad Libijoje po Gaddafio laikotarpio e, viską reikia sukurti. Reikia sukurti ne tik tai bendrą saugumo sistemą e, šalyje, kurioje e, sausumos sienos yra 4000 km, o jūrų sienos 2000 km, bet reikia sukurti ir kariuomenės sistemą, ir policijos sistemą, kurio, sistemas, kurios galėtų e, reaguoti bent minimaliai, kaip teisiniai valstybėje reaguoja tokios institucijos. Norėčiau sužinoti jūsų nuomonę apie šį procesą vykdoma prieš šios, šios asmenys ir apie tai, ką Jūs manote apie e, to šalies teisėtvarką, ar jinai yra tvari, kiek ko galima iš jos tikėtis. Ir kokios yra sulaikytojų kalinimo sąlygos. Taip pat norėčiau sužinoti jūsų nuomonę apie tai, kaip yra elgiamasi su tais asmenimis, kalbama apie kankinimus, apie išnaudojimus. Tai būtent kaip elgiamasi žmonėmis, kurie yra lojalūs Gaddafio režimui. Ar jūs tyrėte tokius išnaudojimus, tok, elgesi su jais ir ar tai yra jūsų teismo kompetencijos ribose. Taigi tokie mano klausimai. Po nego mes kalbėjome apie e, Saudį Arabijos atvejį, norėčiau sužinoti, ką jūsų teismas e, daro būtent Sirijos prezidento atveju. Ačiū. Pirmininkas dėkoju ponui Salafrankai, dabar duosiu žodį poniai Lochbila. Ji yra žmogaus teisų pakomitečio pirmininkė. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju už suteiktą informaciją. Nuo birželio 3 iki 5 lankiausi Tripolyje, po to išvykau ir po to buvo suimtas TBT darbuotojas, taigi mm, jokios informacijos apie tai neturiu. Šiuo norėčiau Jums pranešti, ką mūsų įvairūs e, partneriai, su kuriais kalbėjome, e, minėjo apie TBT su e, užsienio ministro pavaduotoju kalbėjau, taip pat su valstybės sekretoriumi Teisingumo ministerijoje. Uh, Pirmiausiai klausime, ar Libija nori ratifikuoti TBT statutą priešingai nei Tunisas. E, Libijos pareigūnai teigia, kad kol kas ši diskusija dar yra per ankstyva. Taip pat paklausime, kaip jie vertina bedarbiavimą su TBT. Jie teigiamai įvertino statutą, tačiau ne taip pat e, neneigė, kad teismo procesas Saifo al-Islamo Libijoje e, nevyks pagal tarptautinius standartus, tačiau e, pareigūnai teigė, kad proceso pradžią būtina nukelti, nes jam pasirengti reikia daugiau laiko. Pagal Libijos teisę Jei jis būtų teičiamas, e, tuomet jam grėstų mirties bausmė, tuo tarpu TBT e, statute tokia bausmė mm, yra neįmanoma. Trečias aspektas, apie kurį kalbėjome, <clears throat> buvo susijęs su susidariusiu įspūdžiu, kad e, pareigūnai, kuriuos kalbinome, yra pasirengę bendradarbiauti su TBT, tačiau nepasirengę leisti TBT kontroliuoti uh, įkalinimo sąlygų, ypatingai Saifo al-Islamo e, Sintano e, milicija, kuri laiko šiuo metu e, savo žinioje kalinį, kol kas nepareiškia savo reikalavimų susijusių su jo perdavimu. Veikiausiai ta grupuotė rengdamasi rinkimams bando vadovautis e, tam tikrais teisiniais standartais, nepaisant to, kad e, faktinė valdžia yra jos rankose ir TBT nelabai gali daryti įtakos. Tačiau tikimasi, kad e, bus padaryta šiai grupuotė tam tikrų nuolaidų, kad ji perduotų savo žinioje laikomą kalinį. Dabar norėčiau perduoti žodį suteikti ponui Chrysler Dörfleriu. Dar kartą norėčiau pasidžiaugti, kad e, Lačensi atvyko į susitikimą su mumis e, Gomeš ir Bila, Mekbilau informavo mus apie tai, kokia situacija joms pasirodė Libijoje jų vizitų metu, tačiau išlieka klausimas, kaip TBT toliau bendradarbiaus su atsakingomis institucijomis ir asmenimis pačioje šalyje. Po revoliucinių metų reikia palūkėti šiek tiek, kol išsikristalizuos konkrečios struktūros. Kolegė Lochbilar, žinoma, kaip al-Islam e, pasiekėjai gyveno kokiuose viluose, kaip e, jie elgėsi diskotekoje. Mes puikiai žinome, kaip tie du asmenys gyveno anksčiau, kaip mėgavosi gyvenimus. Labai svarbu bus išklausyti jūsų nuomonės, kas mūsų laukia ateityje, ką ES turėtų daryti, ko turėtų nedaryti, yra įvairiausių komentarų susijusių su įvairių lygmenų Libijos naująją valdžios struktūrą. Aš manyčiau, nuo tokių komentarų reikėtų atsiriboti. Galbūt ES išorės veiksmų tarybos vadovė turėtų gauti galimybės pareikšti savo nuomonę, tačiau man įdomi, kaip vyksta diskusijos jungtinėse tautose. Atrodo, kad keturi TBT teismo atstovai turėtų būti paleisti artimiausių metų į laisvę. Norėčiau paklausti, kokios tendencijos šiuo klausimu, kaip Junktinių tautų saugumo taryba e, vertins šiuos įvykius. Tačiau baigdamas norėčiau padėkoti Jums už Jūsų nuveiktą darbą. Dabar norėčiau suteikti žodį kolegė Brantner. Ačiū. Ačiū, ačiū, kad atvykote į mūsų posėdį. Norėčiau užduoti vieną klausimą. Jūs kalbėjote, kad ruošite bylas dėl Libijos, renkate duomenis. Žinoma, jūs, jūs rinkote, jūs renkate įrodymus ir tyrėte bylą, norėčiau sužinoti, kaip yra bendradarbiaujama renkant įrodymus. Ar yra bendradarbiaujama? Ar jūs susilaukėte pagalbos? Galbūt jeigu turėtumėm funkcionuojamą sistemą e, ateityje ir galima būtų tą bylą nagrinėti Libijoje, kaip tai vyktų. Manau, čia galėtų būti didelis, dideli debatai. Ar vyksta, kokie procesai vyksta pačioje šalyje, turint galvoje įrodymų rinkimą. Jūs kalbėdama apie kitu, kitas bylas sakėte, kad galbūt nepradeda labai didelių procedūrų, bet žinoma, renkate įrodymus. Ir yra žmonių, kurie vietoje būdami turi informacijos. Kaip jūs gaunate tą informaciją? Ar jinai yra viešinama, ar susitaikymo komisija su jie dirba? Sakote, kad labai svarbu kad įsibėgėtų susitaikymo procesas. Koksai jūsų vaidmuo galėtų būti tose situacijose, kur turite įrodymų, bet ne tai bylai, kuriai jūs renkate įrodymus. Dar vienas dalykas, buvo kalbama apie Saudo Arabiją, tai irgi yra labai svarbu, nes TBT turi mm, tą vardą, kad TBT ne su visais elgesi vienodai. Tai kaip, ką galėtumėte pasakyti apie Saudo Arabijos atvejį ir ko dar reikėtų, kad būtų didesnis dėmesys į tai kreipiamas pirmininkas. Ačiū, ponia Brantner. Dar du norintis pasisakyti. Pirmiausia, duosiu žodį poniai Maja. Ponui Maja. GUE frakcijos koordinatoriui. Dėkoju svečiams, dėkoju už pranešimą. Pirmiausiai norėčiau išreikšti savo ir savo frakcijos solidarumą tiems TBT nariams, kurie yra pagrobti, nesulaikyti, o pagrobti, tai yra pagrobimas. Pre, e, pagrobimas tariamos mm, vyriausybės, kuri nevadovauja, ne, nevaldo Libijos. Ir po tos situacijos, po tos, po to, mm, po tos operacijos, kuri buvo visiškai nepavykusi, aš turiu galvoje e, NATO operaciją, tai buvo visiškas, absoliučiai nepavykusi operacija. Gerbiamas pirmininkė, ar galiu tęsti savo kalbą nepertraukiamas? tikrai tai buvo visiška nesėkmė, nes nebuvo įvykdyta jungtinių tautų, tai kas buvo numatyta jungtinėse tautose. NATO tapo opozicijos karinė jėga, tai yra tiesa, tai buvo mm, karinė jėga opozicijos grupuočių ir todėl dabar turime tokių problemų, kokių turime. Uh, E, Mohamed Alhoričių vyriausybės atstovas pareiškė, kad keturi delegatai, e, tarp jų vienas ispanas, TBT delegatai, atstovai, bus paleisti tada, kai bus suteikta informacijos apie Ismaildę Safi buvimo vietą, o šitas asmuo yra e, Gaddafio sunaus padėjėjas. Tai yra pats tikriausias pagrobimas reikalaujama informacijos ne iš ko kito, o iš tarptautinio būdžiamo teismo atstovų. Taigi, ponai, nekalbėkite, kad čia yra, nesakykite, kad čia yra pag, e, sulaikimas, tai yra pagrobimas. Reikalaujant tarptautinio būdžiamojo teismo pateikti informaciją ir tada jie bus paleisti. Čia yra tiesiog, su to negalima taikstytis. Todėl norėčiau, kad e, šiame hause kur e, visose karštose vietose vyksta įvairiausios susirėmimai, yra suimta tūkstančiai žmonių, nežinome, kokiuose sąlygose jie yra laikomi. Ir TBT gali tikėtis visos mūsų paramos, kad galėtų viską daryti, kad ir Gaddafio E, vyriausybės nariai ir tos laikinosios vyriausybės nariai, kurie nusikalto, būtų teisiami. Kitas klausimas, kaip bus elgiamasi su Gaddafio, e, su susidorojimu su Gaddafiu, nes tie vaizdai, kuriuos visi matėme, jie buvo baisus ir negalima to taip palikti, nes atrodo, kad kraujo kultūra vadinama tampa mūsų kultūros dalis. E, negalima nenubausti už šito, už šito nusikaltimą. E, labai įdomi informacija dėl 27 tūkstančių oro operacijų. Iš tų operacijų irgi, po tų operacijų irgi buvo nekaltų aukų ir negalima netirti šitų operacijų. Negalima netirti, jeigu tai buvo bombonešis iš NATO karinių pajėgų, ar tai buvo um, e, kažkoks kariškis iš Alkaedos ar iš Gaddafio nes Gaddafis griebėsi visų veiksmų, mm, priemonių ir milicijos, ir, ir, ir Alkaidos ir taip toliau. Taigi, negalima kažkuo dangstytis ir nesijimti tyrimo. Vienas dalykas. Antras dalykas, kad kuo greičiau pasibaigtų šitas pagrobimas, su kuriuo negalima taikstytis. TBT atstovai negali teikti informacijos, jie turi laikytis uh, mm, savo profesinių principų, neišduoti informacijos ir taip toliau. Europos parlamentas turi be jokių sąlygų reikalauti, kad būtų paleisti tie keturi tarptautinio baudžiamojo teismo nariai, kurie yra pagrobti. Pirmininkas, ačiū. Pono žodžiu, e, žodis ponui Kirijo. <laughs> Dimension. Pažvelkime į kitą dalyką. Aš manau, kad visais šiais atvejais turime būti ryštingesni ir turėtume suformuoti savo bendrą poziciją. Nesupratau, kodėl tai nepadaryta iki šiol. Norėčiau pateikti keletą klausimų. Mes žiūrime, kad per tam tikrą laikotarpį Saif al-Islam buvo laikomas reformistu Jis lankėsi ES sostinėse, e, siūlė įvairiausių iniciatyvų ir jis buvo svetingai sutinkamas daugelio iš ES valstybių vadovų, kadangi jis turėjo pakankamai daug e, naudingos informacijos. Pateiksiu pavyzdį. Prisiminkime e, tą e, bylą, kai gydytojai buvo nubausti kalėti. Situacija pasikeitė, tačiau ir dabar šiuo metu aukšto lygio politikai Libijoje yra ir buvo susiję su ta Bulgarijos medikų byla, bet to jie taip pat e, buvo kaltinami, kad jie kad uh, žudė, žudė vaikus. Todėl mes turime daryti viską, kad išsiaiškintume tuos e, žmonės, mes turime uh, parodyti, kad mes turime tam tikrų svertų ir reikėtų jais pasinaudoti. Norėčiau paklausti jūsų, ar jūs nemanote, kad tam tikri veikėjai, kurie tiesiog stengiasi išsukti tam tikrus asmenys, kad jie nepatektų į tą persikėjimų sąrašą. Dabar norėčiau suteikti žodį mūsų svetai, kad jie atsakytų į klausimus, kurie buvo pateikti įvairiomis temomis. Ačiū. Aš norėčiau padėkoti už puikius klausimus ir už kolegų informaciją, ypač tų, kurie lankėsi neseniai Libijoje. Tai yra naudinga informacija mūsų veiklai. Aš pabandysiu atsakyti visus klausimus, jeigu ne, tai mano kolegė pridurs kai ką. Dėl kitų aukšto lygio veikėjų Bagdadė ir taip toliau persekiojimo. Mes toliau tęsime tyrimus, renkame informaciją. Mes esam baudžiamasis teismas ir mes tiesiog persekiojame atskirus asmenys dėl padarytų nusikaltimų. Tačiau mes negalime persekioti kitų asmenų, mes turime tam tikras mūsų veiklos ribas ir mes vadovaujamės politikos, kuri leidžia persekioti uh, E, asmenys padariusius ypač sunkius nusikaltimus. Taigi mes tęsime savo tyrimus, bendradarbiaujame su tinkamomis institucijomis, kurios yra reikalingos siekiant atlikti tyrimus. E, ataskaitoje yra pasakyta, kad mūsų finansiniai ištekliai yra riboti ir mes kartais negalime uh, išsamei vykdyti, skubiai vykdyti tam tikrų e, tyrimų, kadangi turime pakankamai pajėgų. Dėl to, ar Libijos piliečiai galėtų tikėtis, kad bus vykdomas e, sąžiningas e, bylų tyrimas. Mes vertindami teismų sistemą kreipiame dėmesį į tai, ar visiems asmenėms yra taikomos vienodos nuostatos, vienodi reikalavimai. Galbūt dabar situacija šiek tiek geresnė, tačiau apskritai mes labai konkrečiai vertiname konkrečių bylų tyrimą ir gavome pakankamos informacijos, tačiau viskas priklauso nuo uh, teisėjų veiklos. Kitas dalykas, kaip vertinti galimą mirties bausmę. Statute nieko konkrečiai nepasakyta apie paldom, papildomumą, jeigu nėra tam tikrų bausmių, kurios yra nepaminėtos statute. Žinoma, su tuo mm, klausimu dar nėra, nesame susidūrę, tačiau statutas nepasako aiškiai, ką mes galime imtis papildomai prie nacionalinės teisėtvarkos dėl e, nusikaltelių, kurie buvo Kadafi režimo remėjai. Nuo 2011 metų vasario 15 dienos mes tyrėme, tyrėme padarytus nusikaltimus. Mes e, atsižvelgime pirmiausia į nusikaltimo e, sunkumą, į tai, kas e, padarė tuos didelius nusikaltimus, mes siekėme atlikti nepriklausomą savarankišką tyrimą ir labai svarbu, kad kaltinimai dėl nusikaltimų prieš įkalintus asmenis. Tie tyrimai yra labai svarbus ir mes tikrai tirsime tokius nusikaltimus, taip pat nusikaltimus susijusius su uh, smurtu prieš uh, vyrus ir mot, moteris. Ir tai darys taip pat lygiai grečiai ir nacionaliniai tyrėjai dėl suimtųjų jie yra įkalinti ir atrodo, kad mes neturime informacijos apie tai, kad jie būtų kaip nors, e, su jais būtų kaip nors netinkamai elgiamasi. Mes koordinuojame savo veiksmus, e, Ašton tarnyba, ji pati yra labai svarbus mūsų kontaktiniai partneriai, Jungtinių tautų saugumo taryba praėjusiu penktadienį paskelbė savo deklaraciją, kurioje kalbama, kad Libija turėtų atimiausių metų e, išleisti laisvę suimtuosius teismo e, darbuotojus. Labai svarbu, kad Junktinių tautų saugumo taryba išreiškė savo griežtą poziciją. dėl Sirijos, Saudo Arabijos e, ir nusikaltimų, kurie galbūt buvo padaryti kitoje šalyje. Romos e, statutas yra įgyvendinamas valstybei nariai savarankiškai pasirašius tą statutą, tačiau žmogaus teisų hartija leidžia tirti tokius nusikaltimus ir savarankiškai. Tačiau mes neturime jokių įgaliojimų tirti e, nusikaltimų padarytų Sirijoje. Mes turime tiesiog kreiptis į saugumo tarybą, kitokio kelio nėra. Šiuo metu mes tikrai galime remtis informaciją, kuri yra paskelbiama žiniasklaidoje. Šiaip visos galios išlieka saugumo tarybos rankose. Dėl žmogaus teisių, dėl jų universalumo mes dabar sudėmė su dviem sistemomis. Vienas dalykas tai yra valstybės turi, yra atsakingos už padarytus nusikaltimus ir turi užtikrinti tų nusikaltimų sustabdymą. Kuo daugiau valstybių prisijungs prie šito mechanizmo, tuo plačiau galės jis būti taikomas per saugumo tarybą. pagal e, statutą 930 mes galime reikalauti iš valstybių dalintis informaciją ir įrodymais. Libijos atveju mes turime panašią, panašią įrodomąją medžiagą, tačiau e, teismų procesai yra skirtingi ir todėl mes negalime nurodinėti, mes galime tik tai galbūt pateikti papildomą informaciją ir pagal 9.3.10 deklaraciją mes galime keistis informaciją, bet mes negalime sekti, tikrinti, kaip vyksta teismuose bylų nagrinėjimas. Bet bendradarbiavimas su teismais vyksta labai gerai ir mes keičiamės judomąją medžiagą, atrodo, kad šioje srityje dėlių problemų nėra. Labai svarbu pabrėžti būtinybę bendradarbiauti su teismu ir vadovautis statuto nuostatomis. Tačiau apsisprendžia dėl bendradarbiavimo patys teisėjai. Todėl mes norėtume, kad e, Libijos e, vyriausybė ir toliau vadovautųsi statuto nuostatomis ir kad statutas e, užtikrintų atitinkamą atskaitomumą, teismų atskaitomumą, teisėjų atskaitomumą. Dėkuoju už galimybę pasidalinti mintimis su jumis. Aš pakalbėsiu apie keletą aspektų. Mes pradėjome bendradarbiauti su tyrimo e, grupe Hagoje ir bendradarbiavimas e, vyksta sėkmingai ir su Libijos e, tyrimo tarnybomis. Jos pateikė reikalingas tyrimo priemonės ir informaciją. Prisiminkime, kad pavyzdžiui Mahmudį al-Baghdadį ir Seif, Seif al-Islam. Transitional Council is in possession of. Jų susijusi medžiaga visa yra surinkta, yra, žinoma, buvo tūkstančius kartų skambintasi, keistas informacija, nuomonėmis ir taip toliau. Ir vyriausiasis prokuroras e, pasakė, kad e, turi tam tikrą informaciją, kuri iš esmės sutampa ir su mūsų tyriamąją medžiagą, su mūsų įrodymais. Tyrimas vyksta labai rimtai ir, žinoma, teismas priims atitinkamą sprendimą. Galbūt uh, bus suorganizuotas savarankiškas atskiras bylos nagrinėjimas teisme, tačiau labai svarbu tiesiog susisiekti su Libijos atstovais ir tiesiog paprašyti, kad mus ir ateityje informuotų, pateiktų informaciją. Kita vertus reikia užtikrinti kad e, vyriausiasis e, prokuroras išsaugotų savo nepriklausomybę e, ir kita vertus didžioji dalis informacijos, kurią jisai turi, yra viešai skelbtina. Ir mes sutinkame su ta nuostata, kad kai kuri informacija negali būti skelbtina. Taigi reikėtų e, ir toliau e, palaikyti kontaktus, e, siekiant žinoti, ką Libija, kaip Libija ketina veikti toliau. Dėl mirties bausmės čia yra sudėtinga situacija, kadangi statute nėra konkrečios nuostatos reikalaujančios, kad valstybės pakeistų šalyje galiojančią e, mirties bausmą. Kad tuo labiau bausmę, kadangi valstybės narės priima sprendimus savo teritorijoje. Libija saugumo taryboje labai įdomiai pasisakė gegužės 16 dieną savo kalboje jisai sakė, kad labai svarbu atsižvelgti į visus nukentėjusiosius Libijoje. Tai yra labai sunki užduotis. Sunku galbūt jiems pradėti tyrimą, ištirti bylą dėl to, kas iš tikrųjų nužudė Kadafį. Tačiau e, į tokį e, pasiryžimą reikėtų sureaguoti, žinoma, nustatant atitinkamus prioritetus, nagrinėjom kongres bylas, kitas dalykas, kaip veiksmingai bus imamasi tokių nusikaltimų tyrimo. Aš negavau atsakymo į savo klausimus. Aš norėjau paklausti, ar tam tikri veikėjai Libijoje ir Europoje esantys e, veikėjai nėra nusiteikę, kad e, Saif al-Islam e, būtų nubaustas. Aš atsakysiu diplomatiškai. Spaudimas turi būti daromas siekiant, kad teismas bendradarbiautų kad o vis dėlto teismas ir nacionalinės vyriausybės institucijos turi pačios priimti sprendimą. Ir visur yra tam tikra aukšto lygio politikų atsakomybė, tačiau kaip ten bebūtų, teismas, teismai patys turi savarankiškai nuspręsti, kaip išnagrinėti bylą Norėčiau, kad po kontaktų su Libijos atstovais šį savaitgalį turėčiau pasakyti, kad Libija mano, kad tam tikros jėgos vis dėlto stengsis išsaugoti Saif al-Islamą nuo e, nuteisimo. Ir čia tai niekas neturi nieko bendra su e, tariama neigiama nuostata TBT adresu. Na, visi puikiai supranta, kad reikia bendradarbiauti su TBT, tačiau kita vertus tie nusikaltėliai, kurie bando sukurtų nuomonę, kad verta abejoti teismu, taip pat e, kelia mums didžiulę, didžiulę nerimą. Kokias humanitarinė Kaddafio šalininkų padėtis? Make some reports. And Mrs. Alafranca to make it clear the questions because it was not Panas Mėris, aš irgi uždaviau klausimą ir negavau atsakymo dėl Gaddafio neteisėto neteisė susidarojimo su Gaddafiu, ar TBT žada imtis tyrimo. E, pirmininkas, ponė Senafanka, gal galėtume dar kartą aiškiai pateikti klausimą. Ponas Lafanka. Girdėjome kaltinimų dėl Gaddafio rėmėjų įkalintų kankinimo. Kiek yra tų sulaikytų žmonių ir kaip su jais elgiamasi, pirmininkas. E, matote, kokia šita tema yra mums svarbi, prašau atsakyti, atstovė. Dėl Gaddafio nužudimo. Bandžiau atsakyti diplomatiškai, bet nepavyko. E, ne, nepavyko. Visi nusikaltimai bus tyriami prokuroras e, anksti pas, iš karto pasakė, kad Gaddafi nužudimas gali būti karo nusikaltimas. Taigi mes, tai yra mūsų darbo tvarkėje, bet reikia uh, nuspręsti, kur, kieno tai yra kompetencija, kuri byla turėtų būti pirmesnė, kaip uh, surinkti įtarimus, uh, kaltinimus įrodymus ir taip toliau. Mes turime nuspręsti, kas, kuris nusikaltimas yra mūsų jurisdikcijoje ir kurį mes turime tirti. Taigi, dėl sulaikytųjų asmenų 2012 metų e, kovo mėnesio komisijos pranešime yra rašoma, kad yra labai daug suimtų rėmėjų, kurie yra e, laikomi kalinti ir greičiausiai kankinami. Mūsų darbas yra reikalauti, kad e, Libija išlaisvintų šiuos asmenis E, ypač tuos, kurio, kurie neįvykdė jokio nusikaltimo ir bet kokiu atveju nutraukti e, kankinimus. Bet reikėtų, e, siūlyčiau perskaityti tą pranešimą dėl, ir ten rasta papildomos informacijos. E, E, libiečiai patys nori tirti Gaddafio nužudimą, bet tai nebus pirmas prioritetas, nes priklausys nuo visuomenės požiūrio, gali kilti labai neigiamą reakciją, bet jie supranta, kad mm, Gaddafio nužudimo tyrimas e, nusiųstų ypatingai e, reikšmingą signalą. Jūs klausite apie atsakant jūsų klausimą, Mes domimės atsakim, atsakomybę už nusikaltimus tų, kurie e, buvo Libijoje, bet dabar yra kažkur kitur, galbūt slapstos ir panašiai. Yra daug žmonių, kurie nėra Libijos jurisdikcijoje, nėra Libijos teritorijoje, bet e, galbūt ne viskas yra mūsų kompetencijoje, bet galime bendradarbiauti su Libijos teisėsauga, kad mm, rastumėm kelią, kaip elgtis už tomis bylomis. Pirmininkas, ačiū, dėkoju abiem viešniom už apsilankymą mūsų posėdėje. Linkime sėkmės jūsų darbe, kovojant dėl teisingumo atstatymo. Ir šis parlamentas yra jūsų sąjungininkas šiam darbe. Okay, now we continue. Kągi, teskime darbą. Norėtumėm posėdį baigti laiku. Skaitmeninės laisvės strategija taikoma vykdant ES užsienio politiką. Toks pranešimas, ponia Šakė yra pranešėja, ja, ir, ji ir pristatys šį dokumentą. Ponia Šakė. Ačiū pirmininkė. Šiandien vyks pirmas pasikeitimas nuomonėmis apie šį dokumentą, kurį ruošiau su šešėliniais pranešiais, su visuomenė ir su visais, visusom suinteresuotom šalimis. Norėčiau paprašyti jūsų pasiūlymų, e, kuriuos galėčiau panaudoti, tobulinant šį dokumentą. Mes dabar turime unikalią galimybę dirbti kartu ir sukurti pirmą ES skaitmeninės laisvės strategiją užsienio politikoje. Galiu uh, pabrėžti tik tai keletą, vos keletą e, svarbiausių punktų, nes tai yra tikrai labai svarbi sritis, nes matome, kaip technologijos e, veikia mūsų kasdienį gyvenimą ir politiką. Laikysiuos pač, e, dokumento tvarkos, jį galite rasti išdalinta. Norėčiau išgirsti jūsų prioritetus ir pasiūlymus, galbūt šią savaitę. Jeigu šiandieną nespėsiu, nespėsite išsakyti visų minčių, e, lauksiu šią savaitę jūsų pasiūlymų. Taigi, kaip sakiau, tikriausiai nereikia techn... E, aiškinti, kad technologijos turi E, labai didelį įtaką mūsų gyvenime, labai daug pasikeitimų vyksta ES ir už ES ribų, kai kurio jau turime tam tikros, tikrą politiką. Kai kuriuose valstybėse narėse prieimas prie interneto yra pagrindinė teisė, e, skaitmeninė laisvė turėtų e, būti traukti Kopenhagos e, konvencija ir taikoma kaip reikalavimas na, šalim kandidatėm. Taip pat yra siekiama padidinti skaitmeninę. Taip pat skaitmeninė laisvė turėtų būti ir viena iš pagrindinių žmogaus teisų. Labai svarbu užtikrinti, kad būtų sukūriamos atitinkamos politikos štai, skaitmeniniai laisviai įtvirtinti. Pavyzdžiui, matėme, kas vyko arabų pavasarėje, kai tose šalise vyko revoliucijos. Reikia ieškoti balanso tarp saugumo, kibernetinio saugumo, naujų e, pavojų ir laisvių, kurios suteikia nuos technologijos. E, priekyba, plėtra, irgi turi, e, ja irgi yra daroma įtaka per technologijas. Pabrėšiu pagrindinius dalykus, kurie kelia susirūpinimą. Pirmiausia, yra naujų pavojų saugumo srityje. Paskutinį mėnesį matėme naują, tur, mm, kilo naujas virusas, flame virusas. E, reikia kelti klausimą, kaip mes elgsime su tokiomis kibernetinėmis atakomis, kas bus mm, kaltas, ar, pavyzdžiui, kibernetinis karas, ar jam būtų taikomas NATO e, penktasis straipsnis. E, tarptautinis būsimas teismas e, šitą pavojų irgi vertina kaip stiprų pavojų. Jeigu mes tai neatsižvelgsime, pasiekmes gali pakrypti mm, labai netikėtą kryptimi. Reikia į tai atsižvelgti, užtikrinant saugumą. Reikia e, ieškoti pusiausvėros tarp saugumo ir kibernetinės laisvės. Reikia suprasti, kad naujos technologijos, kaip ir jungtinėse tautose buvo kalbama, technologijos suteikia pagrindą įgyvendinti žmogaus teisės, būrimosi teisės, žodžio e, laisvės e, teisę. Ir matome įvairiausių naujų formų, pavyzdžiui, žurnalistikos formų, žiniasklaidos formų, naudojantis technologijomis. Taip pat matome, kad yra per technologijas bandoma e, manipuliuoti žmonėmis ir cenzūra, ir manipuliavimas ir taip toliau. Ir vyriausybės, kur e, galioja totalitarnė sistema, gali tuo pasinaudoti. E, taip pat sienos tarp represyvinių e, valstybių ir ES visuomenės visuomenių yra skaidrios ir todėl naujos technologijos yra eksportuojamos ir kai kurios tikslingos technologijos sistemos yra eksportuojamos iš ES į šalis, kuriuose yra e, rep, diktatoriški režimai. Todėl mes turime užtikrinti, kad mūsų politika e, atsižvelgtų ir į atitinkamą įvykių raidą. Mes atsakingi už politiką turime užtikrinti, kad informacinės technologijos, e, e, kompiuterinė įranga, programinė įranga e, padėtų bendradarbiauti privataus sektoriaus atstovams, o tas bendradarbiavimas yra naudingas piliečiams. Mes turėtume sustiprinti savo pastangas, padedant įmonėms, kurios patiria sunkumų. Yra daug tokių pavyzdžių, kai Vodafonas uh, Kai Mubarakas liepia nutraukti apskritai Vodafono veiklą dėl mūsų pačių politikos ir toliau reikia stiprinti e, elektroninę vyriausybę. Labai svarbu, kad tie procesai vystytųsi e, nuosekliai, tačiau kita vertus reikėtų atsižvelgti ir į e, kai kurių, tas besivystančias valstybės, sparčiai besivystančias valstybės, kurios stengiasi uh, stiprinti interneto kontrolę. Mes turime turėti aiškiai, turėti aiškiai viziją apie tai, kaip elgtis su, su tarptautiniu mastu veikiančiomis įmonėmis ir reikėtų stengtis, kad būtų stiprinamos žmogaus teisės ir kad būtų stiprinama e, elektroninė vyriausybė ir kad būtų plėtojamos skaitmeninės technologijos. Taip pat mes turime mm, galvoti apie žmogaus teises, kitas teises ir formuoti tik patikimą ES politiką. Šiame pranešime aš miniu ir e, kai kurias rytis, kuriuose atsiveria labai daug verslo galimybių, galbant apie e, sritis, kurias reikia toliau plėtoti. Naujos technologijos e, atneša mums labai daug galimybių, atsiliepti į krizių padarinius, taip pat e, padėti spręsti humanitarinių krizių padarinius. Naujosios technologijos gali būti labai naudingos, labai svarbu mažinti tą skaitmeninę takoskirą, užtikrinti žmonėms prieigą prie žinių ir taip pat e, įdėkti mikro mokėjimų operacijų sistemas. Europos Sąjungoje mes turėtume pažvelgti plačiau, pagalvoti apie mūsų diplomatijos galimybės, pagalvoti apie kontaktus, inovatyvius kontaktus su mūsų visuomenėmis, piliečiais. ES yra įgyvendinami įvairūs perspektyvus projektai Europeana, tos programos metu yra pateikiama informacija apie Europai svarbius dalykus. Yra daug tokių pavyzdžių, programų, kurios gali būti plėtojamos ir vystomos toliau, remiantis naujausiamis technologijomis. Taip pat reikėtų prisiminti, kad mūsų institucijose yra pakankamai daug informacijos, kuri gali būti naudingama uh, kitose šalyse piliečiams, todėl reikėtų e, įdėkti technologijas, kurios leistų naudotis tą informaciją, galbūt netgi komentuoti mūsų sprendimų primo procesus. Ir baigdama norėčiau pasakyti, kad mes turime apriepti saugumo, prekybos, ir kitas politikas ir sustiprinti apskritai ES įtaką ir galės remiantis naujausiamis technologijomis, tačiau visą tai reikia daryti strategiškai, apriepiant ir siekiant naudos pilietiniai visuomeniai. Darys. Labai ačiū. Mes norėjome įstoti Europos Sąjungą, kad atsikratytume tokių dalykų, kuriuos jūs dabar siūlote e, pradėti taikyti. Kuo išmanesnis telefonas, tuo daugiau galimybių jų kontroliuoti. Deja, toks yra paradoksas, ponė Latvart. Tai yra labai svarbus pranešimas, noriu už tai vertinti kolegės Marytės Šakės e, darbą rengiant šį dokumentą. Ji viena iš geriausių e, ekspertų parlamente šioje srityje. Noriu tik du komentarus išsakyti. Vienas e, susijęs su nuoroda trečiajame puslapyje dėl e, interneto virusų, tokių kaip Flame ir Stoks. E, Mes manome, kad tie virusai buvo išplatinti baltųjų rūmų struktūrų. Tačiau, aišku, e, tos informacijos niekas nepatvirtino, nors ir nepaneigė, kad galbūt jungtinės valstijos kartu, galbūt su Izraeliu ne tik e, e, sukūrė šį virusą, tačiau taip pat jį ir išplatino internete, siekdamos kovoti su Irano brandolinė programa ir kad e, atitinkamos šių valstybių tarnybos atsakingos už flame virusą atrodo, kad e, flame viruso atveju antivirusinės programos nesugebėjo jo aptikti ir du metus tas virusas veikė, rinkdamas informaciją ir jo nebuvo galima susekti, neaišku, kokius asmenys tą sukauptą informaciją pasiekė. Aš šį klausimą iškėliau e, pastarį savaitgalį per transatlantinio teisėkros dialogo susitikimą, kuomet buvo kalbama apie kibernetinius nusikaltimus galbūt verta paminėti, kad Keitė Ashton patarėjas kibernetinio e, saugumo klausimais e, su patarėja, kuri yra iš Estijos, dėja negaliu jums e, dabar ištarti jos pavardės, kalbėjo apie atitinkamą patirtį sukauptą Estijoje, tai yra labai patyrusi pareigūnė. ir e, galbūt e, reikėtų paminėti, kad e, prieš dvi savaitės vyko trijų dienų konferencija NATO kontekste, kurioje dalyvavo aukšto lygio tarptautiniai teisininkai. Ir ten buvo diskutuojama apie tai, ar kibernetiniai išpoliai galėtų būti laikomi karo veiksmais. diskusijose tarp Europos parlamento narių ir tarp JAV kongreso atstovų. Ana Gomes juose dalyvavo, buvo e, sulauktas tam tikras dalinis patvirtinimas e, dėl to, kad JAV yra jau sukūrusios kibernetinių ginklų, tačiau dar e, jų nėra panaudojusios. Ir tai sukėlė nemažą samišį ir susirūpinimą, e, kadangi turime apsispręsti, kaip e, vertinti kibernetinius nusikaltimus ir kibernetinio karo veiksmus. Ar e, turėtų būti jų atžvilgių taikomos baudžiamosios teisės nuostatos ar kitos teisės nuostatos. Ir atsakymų šį klausimą per transatlantinį dialogą dėl kibernetinių nusikaltimų nebuvo gauta. Nežinau, jeigu jau pradedama imtis tokių veiksmų, e, neturint jokio teisinio pagrindo jų reglamentavimui, kur mes nueisime. Nes būtina pradėti apie tai mąstyti. Žinome, kad Rusija ir Kinija nori pasirašyti tarptautinę konvenciją dėl kibernetinės ginkluotės kontrolės. Ir ES pakankamai įtariai vertina tokį pasiūlymą, nes tai reikštų tam tikrą prasme galimybę tarptautiniu mastu kontroliuoti interneto erdvę. Tačiau vis tiek turime savęs klausti, kaip reikėtų elgtis kibernetinių išpolių atveju, jeigu mūsų užpultų kibernetiniai priešai, turėdami omenyje, kad mūsų draugai šiuo atveju tokias atakas rengia. Kalbant apie eksporto licencijas ir įvairių internetinių technologijų, uh, plėtojimą. Marykė man pranešė apie tai, kad vyksta pokalbiai su nevyriausybinėmis organizacijomis e, apie šiurpą keliančias technologijas, kurios e, kūriamos ir eksportuojamos į užsienio šalis ir yra prieinamos taip pat ES žvalgybos tarnyboms. Tačiau tos technologijos yra parduodamos e, įvairiose prekybos biržose Europoje ir mes turėtume pradėti rimčiau kontroliuoti apie tai, e, kokio masto ir kokios galios technologiniai pajėgumai yra šiuo metu eksportuojami. Tai būtų įdomu išgirsti jūsų pasiūlymų, kaip šios procesus pradėti valdyti. Pirmininkas, ačiū. Jei norite, e, kad e, veiksmingai veiktų kontrolės sistema, tai turite leisti e, žmonėms kuo laisviau reikšti savo nuomonę. Pone Oiland žodis. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat manyčiau, kad šis pranešimas yra labai svarbus, bent jau mano požiūriu. Sara jau paminėjo daug svarbių dalykų, kuriuos aš taip pat norėjau paminėti dėl kibernetinio saugumo, nes mano vertinimu reikėtų šią temą parengti atskirą pranešimą, sformuoluoti mūsų atskirą poziciją šiuo klausimu, nes dabar į vieną krūvą suplakama labai daug svarbių klausimų ir ES turėtų imtis aktyvesnių veiksmų, stiprindama savo kibernetinį saugumą, nes uh, rizikos ir grėsmės didėja šioje srityje kiekvieną dieną. Jeigu e, toliau svarstysime šį pranešimą pasirinktą kryptimį, tai e, turėtume su kitomis institucijomis, organizacijomis pasikonsultuoti apie jų sukauptą patirtį, pavyzdžiui, Talinė, Estijoje E, veikia kibernetinės saugumo, kibernetinės gynybos centras e, NATO kontekste ir Estija e, ir sukaupusi čia nemažos patirties, taip pat teisė, kurios srityje reikėtų pasikonsultuoti su kitomis organizacijomis, institucijomis apie jų vykdomus veiksmus. Kalbėdami apie kibernetinį saugumą turime nepamiršti raginti valstybės narės glaudžiau bendradarbiauti tarpusavėje šioje srityje, nes e, visi suvokiame, kad e, ši grėsmė kyla mums visiems, tačiau kol kas e, trūksta valios glaudžiau bendradarbiauti, dalintis informaciją tarp valstybių narių. Dar uh, Kitas aspektas, kurį noriu paminėti, susijęs su patikimumu. Jis taip pat yra labai svarbus, kalbant apie padėtį valstybėse narėse ir e, piliečių laisvių užtikrinimą. Apie tai e, jau kalbėjo pirmininkas, kelis kartus užsiminė apie teisėtvarkos, e, teisėsaugos tiksliau struktūrų galimybės susekti arba klausytis telefoninių pokalbių. Mano šalyje netgi premjero lygmenių šis klausimas buvo iškeltas apie tai, kiek iš tikrųjų laisvi mes esame ir kaip saugiai galime jaustis, nes interneto laisvės įtraukimas kaip vienos iš žmogaus teisų mūsų išorės politika galėtų tapti pavyzdžių likusiam pasauliu. Tačiau turime užtikrinti, kad e, tinkamai elgiamės ir ES viduje. Todėl manau, kad parlamentas e, turėtų skirti atskirą dėmesį šiai sryčiai, kiti komitetai, nebūtinai užsienio reikalų komitetai, kiti kompetentingi komitetai, kurie dirba žmogaus teisų ir kitų pagrindinių laisvių e, srityje. Ačiū žodis, ponė Gomes. Aš suprantu, kodėl Marieta susirūpinusi skaitmeninę laisvę. Tačiau skaitminė laisvė negalėtų būti užtikrinama be saugumo. Tai ypatingas klausimas, turint omenyje dabartinę situaciją, dabartinį pasaulį. Mes dabar nieko nebegalime nuveikti be e, e, internetinių struktūrų, Mes matome piknaudžiavimo apraiškų, valstybių pastangų, e, kaip nors e, apriboti pagrindinės teisės, žmogaus teisės. Tačiau yra labai tokių valstybių, kurios įvairiai elgesi, kontroliuoja labiau arba mažiau apriboja mūsų teisės, teisės pagrindinės teisės ir teisę į gyvenimą, manipuliuoja mumis pasinaudodamos kibernetinė erdvė. Susitikime su ekspertais, buvo kalbama Europos Sąjungos kovos su kibernetiniais nusikaltimais centro įsteigimą prie Europolo ir buvo siūloma valstybėms narėms finansuoti šito centro veiklą, kadangi Europolas neturi papildomų lėšų, taigi šioje srityje reikia bendradarbiauti siekiant užtikrinti pagrindinės teisės, bet ir kartu siekiant neleisti kai kam piknaudžiauti tą internetinę laisvę yra įvairiausių internetinių, kibernetinių nusikaltimų, e, kai yra e, seksualiai išnaudojami vaikai Be to yra pastatoma į pavojų ir pagrindinė, pagrindinės sistemos, mūsų ekonominės struktūros. Sara sakė, kad susitikimuose su kolegomis iš Amerikos mes supratome, jog situacija skirtingai yra vertinama. Yra tokių sričių, kuriuose mes galime bendradarbiauti, stiprinti bendradarbiavimą ir turėtume siekti, kad JAV turi, suprastų, jog yra tam tikros ribos, bet reikia ieškoti <coughs> pusiausvėros. Mes turime suprasti, kokia rizika kyla, su kuo susidurime. Mes susidurime su, susidurime su įvairiomis patmišimis situacijomis, kaip ir uh, Estijoje, tačiau apskritai egzistuoja pavojus, kad gali būti kišamasi į mūsų gyvenimą, į mūsų politiką, kad bus daromi kibernetiniai nusikaltimai. Ir tai reikia atsižvelgti, kai kalbame apie mūsų politiką, tačiau ta politika yra gyvenima globaliame pasaulyje. kibernetinio saugumo tema yra parengtas atskiras pranešimas. Sala Franka. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai už šį dokumentą ir už savo iniciatyvą pateiktą dokumentą. Kaip jūs sakėte, kad jis yra ruošiamas. Čia yra nauja tema, labai laiku pradėta nagrinėti ir šitas dokumentas yra tikrai gerai struktūruotas ir susijęta su svarbiais klausimais ir jame matome labai aiškės išvadas. Manau, kad internetas radikaliai pakeičia mūsų kasdienį gyvenimą. Šitame dokumente kalbama apie um, skaitmeninę laisvę ir saugumą šiame kontekste. Pone Gomes labai gerai pabrėžė, kokia svarbi yra ta naujoji tikrovė. Dabar, mūsų, dabar kariuomenė neturi konkretaus e, priešo, o priešas neturi konkrečios kariuomenės. Čia kalbu apie e, skaitmeninės atakas, tai yra labai rimtas dalykas ir Estija yra puikus pavyzdys. Dar vienas svarbus dalykas yra skaitmeninė laisvė ir žmogaus teisės. Čia kalbama apie Iraną, apie Kiniją, apie Egiptą, Siriją, Tunisą. Šiose, šitos šalis susijusios su arabų pavasario judėjimu, bet norėčiau kalbėti, bet norėčiau priminti tyrimą, kuris atliktas daugiau negu 700 asmenų Kuboje. Jų buvo klausima apie tai, kiek jie turi prieigos prie e, interneto ir mobiliųjų telefonų. Tai buvo vertinama Kubos režimo pažanga. E, Tik norėjau paminėti šitą tyrimą. Taip pat dokumente kalbama apie interneto valdyseną. Čia matome keletą faktorių. Tai yra tema, apie kurią reikėtų kalbėti jungtinių tautų kontekste. Žinome, kad e, dauguma didžiausių įmonių yra būtent įsikūrusios JAV. Čia kyla jurisdikcijos problema, bet Europos Sąjunga turėtų ir gimtis literystę šitos srityje. Čia sutinku su pranešėja. Dar vienas svarbus dalykas, kur kalbama apie priekybą ir eksportą. Pranešėja kalba apie pastovius apribojimus prikiauti tam tikromis prekiamis ir apie verslo interesus. Manau, reikia atskirti etiką, teisinės galimybės ir griežtai e, teisinius reikalavimus. Manau, kad čia kalbama apie tai, kad reikia nustatyti aiškę žaidimo taisyklės, kurios būtų kai kas šiek tiek daugiau negu komisijos gairės. Galbūt net ES e, tam tikros sankcijos. Manau, kad ekonomikos krizės laikotarpiu turime sukurti aiškias taisyklės ir etiniai reikalavimai, etiniai principai turi atitikti ES vertybės ir teisinius reikalavimus. Labai įdomu tai, kas kalbama apie skaitmeninę diplomatiją, nors suprantu, kad ši priemonė ar šitas skyrius e, labiau susijęs su kultūros temomis, bet čia atsiveria labai įdomių bendradarbiavimo galimybių. Ir šitą priemonę jau naudojamas, pavyzdžiui, Eurolat asamblėjoje. Mes naudojamės techninėmis priemonėmis, darydami tikrai puikią pažangą. Ir manau, kad šitas skyrius e, susijęs su skaitmeninė diplomatija galėtų būti praplėstas ir kalbama ne tik tai apie kultūrą, bet ir apie kitas labai tinkamas sritis. Kalbant apie bendrai principą neriboti tų technologijų, kurios padeda įgyveninti teisės, žmogaus teisės, reikėtų jas pritraukti prie tam tikro konkretaus sektoriaus, pavyzdžiui, priekybos sektoriaus ar panašiai. Iš principo šitas principas, šita nuostata yra, bet reikėtų sukonkretinti pagal tai, e, kokiam sektoriu bendradarbiauja ES su kiekviena konkrečia trečia šalimi. Tai Žinoma, dabar gyvename interneto, atominės energetikos eroje, bet nepaisant technologijos pažangos, nepasikeitė žmogaus prigimtis. Jo tai, kad žmogus turi individualią sąžinę, yra įsipareigojęs politiškai. E, mundus latiniškai reiškia švarus, taigi pasaulis mundus iš esmės nesikeičia. Taigi pabaigai noriu pasakyti, kad šis dokumentas yra labai įdomus ir tikrai mes pritarėm, kad ES turėtų būti viena iš lyderių tokioje įdomioje ir inovatyvioje srityje ir turi kurti atitinkamą Europos politiką šiam, šioje įdomioje srityje. Ačiū. Dėkuoju. Problema yra tai, kad jaunimas susirenka ir, žinoma, tada kartu internete ieško atitinkamas informacijos, žiūri filmus ir taip toliau. Tačiau kita tema. Dėkuoju pirmininkė, dėkuoju už jūsų komentarus. Išaiškėjo keletas dalykų. Norėčiau iš karto sutelkti dėmesį į jūsų paminėtą saugumo aspektą. Iš tikrųjų yra parengtas atskiras pranešimas CD komitete dėl internetinio saugumo, tačiau aš, žinoma, stengsiuosi šitą aspektą eliminuoti iš mano pranešimo, tiesiog nurodomas tam tikras sąsajas arba nuorodas į tą pranešimą, atsakydama kolegijai Gomeš. Norėčiau pasakyti, kad mes kad tai mes supratome ir žinome, kad grėsmės reikia įveikinėti tinkamais metodais, tačiau kita vertus mes neturėtume padėti mūsų priešininkams. Kolegos kalbėjo apie virusus, bandė išsiaiškinti, iš kur jie atsirado, tačiau apie tai buvo kalbėta atskiroje konferencijoje. Aš tiesiog paminėjau šitos klausimus, sutelkdama dėmesį į mūsų pačių elgseną, į suinteresuotų šalių uh, veiksmus. Žinoma, tai yra didžiuliai iššūkiai, kuriuos mes turėtume įveikti. Taigi šioje srityje aš dar manau įsigilinti į jūsų išsakytas mintis. Oiland teisingai pasakė, kad reikia užtikrinti pasitikėjimą internetinė erdvė. Kita vertus, taip mes skyriuje, kurioje kalbama apie diplomatiją, reikia su pripažinti, kad technologijos pakeitė mūsų gyvenimą, tačiau nepakeitė e, žmogiškųjų faktoriaus iš esmės. E, žinoma, kalbant apie kibernetinį saugumą, reikėtų atskirti nusikaltamstumus, kurie yra padaromi e, internetu ir nuo tų, kurie yra padaromi kitoje erdvėje. Taigi aš stengsiuosi patikslinti savo formuluotės, nu, bandysiu pristatyti Europos Sąjungos vertybės nuostatas kuo plačiau ir taip pat paminėsiu jūsų klausimą dėl. Nobody benefits from this, not our citizens, not our businesses, uh, not our contacts in third countries. Uh, e Ta leidimų eksportuoti tam tikrą programinę įrangą aspektą. Nenorėčiau, kad e, verslui e, veikti galimybės būtų dar labiau ribojamos. Taip pat aš atsižvelgsiu į naujausias technologijas, apie jų pakartotinį ir vienkartinį naudojimą. Žinoma, aš galėčiau pateikti ir papildomos išsamesnės informacijos jums rūpinimais klausimais, kaip, pavyzdžiui, mūsų principai galėtų būti paverčiami sankcijomis, nuobaudomis tuo atveju, kai naujosios technologijos padaro žalos, tokia rizika yra didžiulė, nes negalime padėti savo priešininkams, kad jie sustiprėtų gaudami modernes technologijas ir galėtų griežtinti sankcijas prieš visuomenę, tiesiog stebėti visus visuomenės narius Tai yra labai sudėtingas uždavinys, tačiau jį galime išspręsti įgyvendindami labai konkrečią tikslingą politiką. Mes pratesime diskusijas dėl šio pranešimo vasaros pabaigoje. Jūs iki e, rūpiučio 28-29 gali siūsti savo e, pakeitimus. Taigi Tikėjusi, kad po vasaros mes pagerinsime šitą pranešimą. Prieš baigiant posėdį norėčiau pasakyti, kad trečią valandą susitinkame. Trys klausimai - padėtis Sirijoje, padėtis Bahreinė ir, ir padėtis Egipte. Taigi posėdį pratesime trečią valandą.